Dear members, dear speakers. Prangus uh, komiteto nariai, kalbėtojai, ponios ir ponai. Labadiena. Labai malonu pasveikinti Jūs atvykus į šį klausimą apie Šengeno bendradarbiavimą, dabartį ir ateitį. Kadangi Europoje vyksta migracijos krizė, valstybės narės imasi priemonių tam, kad vėl būtų atnaujinta kont sienų kontrolė. Buvo įvairių e, reakcijų, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų peržiūrėti Šengeno susitarimą. Vyksta daug įvairių dalykų, o šiandieną vyks klausimas, kurio metu ir nagrinėsime pagrindinius klausimus. Yra numatytas Šengeno vertinimo mechanizmas, taip pat yra numatytos naujos informacinės sistemos, ir taip pat peržiūrima SIS sistema. Šiandienos tikslas yra įvertinti dabartinę Šengeno erdvės situaciją ir informuoti parlamentą bei visuomenę apie tai, kas vyksta. Mūsų kvietimus priėmė aukšto lygio atstovai iš kitų agentūrų, institucijų ir akademikai ir kiti atstovai šiandieną pristatys savo tyrimus. Prieš pradėdamas diskusijos norėčiau pabrėžti, kad lygia, lybė komitetų iš Šengeno valdymas yra labai svarbus. Prieš kelias savaitės koordinatoriai nusprendė sukurti Šengeno darbo grupę, kur būtų nagrinėjami Šengeno erdvės klausimai. O ponas Kvailiu yra pranešėjas šios srities ir jis maloniai sutiko vadovauti šioms diskusijoms. Jis pabrėžia pagrindinius Šengeno iššūkius ir būtinybę parlamentui išnagrinėti situaciją. Aš nekantraudamas lauksiu ir jo nuomonės. Dabar keli žodžiai apie klausimą. Vyks trys sesijos, po kiekvienos iš jų organizuosime klausimų ir atsakymų sesiją. Noriu pasakyti, kad šis posėdis yra transliuojamas, tad visi pasisakymai bus įrašyti. Deja, nėra vertimo į suomių kalbą, kadangi kažkas iš suomių vertėjų pasijuto blogai, taigi atsiprašau kolegų iš Suomijos. E, šiandieną numatytas laikas kalbėtojams pasisakys ponas Avramopolos, taip pat ir užsienio reikalų ministras, bet jie pasisakė, turės iš karto išvykti. Mes labai norėjome, kad jie dalyvautų, todėl šiek tiek aš pakeisiu programą. Po to, kai jie pasisakys, aš suteiksiu galimybę užduoti klausimus ir suteiksiu jiems laiko atsakymams. Tikiuosi, kad tokie programos pakeitimai yra visiems primtini. Tai tiek pakeitimų. O dabar norėčiau pradėti nuo pirmosios sesijos. Man labai malonu pasveikinti komisarą Avromopulos. Kovo mėnesį komisaras pristatė komunikatą e, Šengeno klausimų ir dabar ponas Avramopolos paaiškins, kaip po šešių mėnesių vertina situaciją. Komunikatą galite rasti tarp papildomų posėdžio dokumentų. Po to, kai komisaras pasisakys ir atsakys į vieną ar du klausimus, jis išvyks. Bet ponia Belinda Paik, komisijos narė, liks tam, kad galėtų atsakyti į detalesnius klausimus. Tai dabar nebetidėliodamas aš suteiksiu žodį ponui Avramopolos. Žodis jums, komisarė. Uh, <clears throat> you, uh, Claude. Ačiū, Klaudai. Man vėl malonu grįžti pas Jūs antrą kartą šiandieną. Robertas Kalnekas šalia sėdi, pirmininkaujančio šalies atstovas. Pirmiausiai noriu pasveikinti Jūsų iniciatyvą. Surenkti šį klausimą, kuris skirtas Šengeno klausimams. Ir labai aktualus šis klausimas, nes kai buvo pakartotinai kalbama parlamente, šiandienas yra Europos integracijos gana didelė sėkmė. Antras dalykas. Tai yra studentams, darbuotojams, e, verslo žmonėms, keliautojams tikrai Europos e, svarbos dalykas. Tiems, kurie nori greitai ir nevaržomai keliauti po Europą be vidaus sienų kontrolės. Kita vertus, tai yra pasitikėjimo simbolis, pasitikėjimo tarp valstybių narių simbolis, kuris rodo, kad mūsų išorės sienų valdymas yra tvirtas ir kad policijos bendradarbiavimas pasiteisino. Kaip jūs žinote, Šengenui dabar yra kilę tam tikrų problemų dėl to, kad yra silpnų aspektų mūsų sistemoje. E, taip atsitiko dėl migracijos ir saugumo krizės. Bet būtent dabar mes turime siekti išsaugoti šiandieną. Dabar e, mes neturime laikyti šiandieno kaip kažkokios duotybės. Mes turime atnaujinti migracijos saugumo elementus, taip pat sienos valdymo dalykus, kad ateičiai užtikrintume tvarų e, šiandieno sistemos veikimą ir patikimą. Europos sienų ir pakrantės e, apsaugos mechanizmo veikimo pradžia yra labai svarbus įvykis Tai yra bendrų pastangų rezultatas jūsų, mūsų ir tarybos. Per trumpą laiką, vos per devynis mėnesius tas padaryta. Tačiau visos mūsų pastangos per pastarosius pusantrų metų buvo ir skirtos tam. Labai aiškiai noriu pasakyti. Grįžimas prie Šengeno normalaus funkcionavimo yra komisijos prioritetas ir, kiek žinau, parlamento prioritetas. Ir e, be reguliarios atskaitomybės tarybai ir parlamentui komisija taip pat turėtų e, galvoti apie diskusijas viešas ir visuomet traukiant ir dėkoju Jums už tai. Aš negalėsiu pasilikti su jumis, turiu važiuoti į Luksemburgą, rengtis teisingumo ir vidaus reikalų tarybai kartu su pirmininkaujančia šalies atstovu, bet labai atidžiai seksiu jūsų diskusijas ir išvadas. Dar norėčiau priminti jums, e, kad e, galime pailustruoti mūsų padėtį dabartinę tam tikrais faktais. Pirmiausia, pakartosiu, kad komisijos tikslas yra panaikinti bet kokią vidaus sienų kontrolę ir grįžti prie normaliai funkcionuojančios Schengeno erdvės ir tą padaryti kaip galima greičiau. Mūsų visos priemonės skirtos tam, kad atsirastų sąlygos grįžimui prie Schengeno e, tvariai, e, tvari, tvarių ir patikimų būdų. kai nebekartosiu tų iššūkių, tų problemų, kurios e, sukėlė e, problemų valstybėms narėms, bet ir dėl ko atsirado e, vidaus sienų kontrolė kai kuriuose valstybėse narėse. Aš norėčiau priminti Jums, kad ES sienų kontrolė turi būti kryptinga, ribotos apriepties, netaikoma dažnai, ribota vieta ir laiku. Kaip mūsų ataskaitoje, kurią pateikėme rugsėjo pabaigoje, pasakyta, e, kontrolė turi e, atitikti rekomendacijas, apribota būtinybė, būti proporcinga, atsižvelgiant į grėsmę viešai politikai, vidaus saugumui, kai yra e, pavojus dėl nereguliarių migrantų antrinio judėjimo, kai jie pakliūva į ES per Graikiją. Tačiau mes nenorime ko nors užbėgti už akių sprendimai, kurį priims taryba pasiūlius komisijai po to, kai baigsis pusės metų laikotarpis, kuris yra numatytas rekomendacijoje. E, ar bus poreikis pratesti ar ne dabartinę, pavyzdžiui, laikiną sienų kontrolę. Aš norėčiau pasakyti Jums štai, kad visos mūsų priemonės yra tarpusavėje susijusios ir mūsų prioritetas migracijos ir saugumo srityje yra susijęs su mūsų išorės sienų valdymu Ir taip pat mes turime galvoti, kaip apsaugoti šiandieną. Šiandienas negali egzistuoti be veiksmingo išorės sienų valdymo. Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume užverti savo išorės sienas tam, kad e, vidaus sienos galėtų būti atviros. Mes nekūrėme tvirtovės Europos ir neleisime, kad Europa tokia taptų. Europa žino, gerbė ir įvykdo, įvykdo savo tarptautinius įsipareigojimus, taip pat priima ir saugo tuos, kuriems reikia apsaugos ir leidžia įvažiuoti sąžininkiams keliautojams. Ir turiu labai aiškiai pakartoti – tie, kurie neturi teisės būti ir kuriems nereikia apsaugos, turi būti gražinami. Tai yra esminis lygties komponentas, norint užtikrinti nuoseklų sienų valdymą ir mes dabar su sienos ir pakrančių apsaugos tarnyba e, tą bandome gyventi, pasielgdami ir kitas priemonės bei elementus. Kaip žinote, praeitą savaitę Bulgarija pradėjo veikti mano minėtą tarnybą. Aš akcentavau, kad Europos parlamentas turi dalyvauti e, ir e, džiaugiuosi, kad jis buvo įtrauktas į spartų e, sprendimo prieimimą ir tai rodo, kad mes visi esame pasiryžę siekti rezultatų ir taip turime dirbti toliau, galvodami apie visas politikos mūsų kryptis. Vienas iš pagrindinių prioritetų šiuo metu yra užtikrinti, kad sienos ir pakrančių apsaugos tarnyba e, pradės veikti e, pagal tvarkaraštį, tai yra po trijų mėnesių. Toliau reikės įgyvendinti ES Turkijos susitarimą, tiksliau jisai jau davė tam tikrų rezultatų ir reikia jį išlaikyti, jo laikytis dėl e, perkelimo į ES ir gražinimo nes taip pat siekime įgyvendinti e, perkelimo es viduje e, sistemas pabėgėlių iš Graikijos ir Italijos. Mes per pastarąsias savaitės matėme tam tikrų poslinkių ir valstybės narės turi stiprinti savo neblogus rezultatus. Tai yra esminiai elementai net ir būtini elementai tam, kad būtų galima grįžti prie įprastos normalios situacijos ir būtų galima gyvendinti visas ES taisyklės e, reglamentuojančias šiandieną. Taip pat e, reikia kalbėti apie Dubliną, kuris bus reformuojamas ir patobulintas. Tačiau tai yra tik vienas aspektas. Mes negalime pamiršti ir saugumo elementų, saugumo e, dimensijos. E, valdant mūsų sienas. Informacijos mainai turi būti sustiprinti. Mūsų informacijos sistemos turi būti geriau sujungtos ir e, saveikios tarpusavyje. Bendradarbiavimas tarp teisės saugos institucijų, policijos ir saugumo žinybų taip pat turi būti sustiprintas. Be to, Sisteminiai patikrinimai prie išorės sienų bus tęsiami tam, kad būtų galima užtikrintis didesnį saugumą Europos teritorijoje ir kad užtikrintume geriau funkci... geresnį Šengeno sistemos funkcionavimą. ES vadovai pažadėjo užtikrinti rezultatus ir aš norėčiau jūs paskatinti e, kreipiuosi į Europos parlamento narius, tęsti diskusijas su taryba ir ieškoti sąlyčio taškų be rezultatų kaip galima greičiau. Reikia pasiekti pažangos ir e, derantis dėl įvažiavimo išvykimo sistemos pasiūlymo. Tai bus labai reikšmingas žingsnis modernizuojant ir stiprinant išorės sienų apsaugą. Kaip žinote, komisija taip pat dirba uh, rengdama pasiūlymą dėl Europos kelionės leidimų sistemos. Automatinė sistema tai turėtų būti, kuri e, e, įvertins, kas gali keliauti be vizų Šengeno erdvėje ir pasiūlymas bus pateiktas iki lakryčio mėnesio. Tai turėtų padėti mums apsaugoti ES vizos liberalizavimo politiką, stiprinti Šengeno erdvėje sienų valdymo kokybę ir e, padaryti keliavimą patogesniu apskritai dėl Šengeno e, informacijos sistemos. Vertinimo ataskaita šiuo metu baigiama renkti ir ji bus pateikta iki 2016 metų pabaigos. Europos Sąjungos ryšių palaikymo tarnyba E, pradėjo įgyvendinimą tam tikrų elementų e, Šengeno informacijos sistemoje, kuri, kuria leis e, identifikuoti tam tikrus asmenis pagal perspėjimų sistemą, pagal pirštų atspaudus. Asmenys, kurie naudojasi suklastotais dokumentais, bus išaiškinti tokiu būdu. Mes žinome, kur buvome prieš metus ir jūs tai žinote, mes pasiekėme labai daug ko per tuos metus. Dabar atėjo laikas stiprinti mūsų pažangą, pasiekimus, bet tai reiškia, kad mes turime vengti e, vilkinimo, dėlsimo ir negalime pač dėl Šengeno to daryti, nes Šengenas yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Kaip aš sakiau anksčiau, Europa niekuomet neturi tapti tvirtovę Europą. Atvirumas, tolerancija taip pat negali e, kompromituoti saugumo dalykų. Ir mūsų sienos turi būti atviros tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ir kurie atkeliauja pas mus e, kaip sąžingi keliautojai, bet tie, kurie neturi teisės čia būti, kaip sakiau anksčiau, turi būti gražinami. Daug žmonių patyrė Šengeno ir patiria Šengeno naudą kasdien. Kiek kainuotų, jeigu, neturėtų, jeigu nebeturėtume Šengeno? Tai kainuotų kur kas daugiau negu skaitinė išaiška, kažkokie paskaičiavimai. Europa yra siema su Šengenu ir tai apibrėžia mūsų Europos erdvę. Mes neturėtume leisti, kad šiandienui kiltų pavojus. Mes turime dirbti ir toliau, kad panaikintume e, bet kokią vidaus sienų, sienų kontrolę ir kad grįžtume prie normaliai funkcionuojančio šiandieno, kaip galima greičiau. E, Gerbėmėjai. E, Pona ir ponios, aš kaip visuomet tikiuosi jūsų paramos, kad galėtume tą pasiekti. Ačiū Jums. The... Ačiū Dimitrijas, dabar suteiksiu žodį Robertui Kalanatui. E, Slovakijos vidaus reikalų ministrui. Dešimčiai minučių, jei galėtumėt. Ir po to gal užduotumėm du, tris klausimus esminius jums užduotumėm. Po to, aišku, aš suprantu, kad jūs abu turėsite išeiti, jeigu priimtinas būtų jums toks variantas abiem, tai gal tada galėtumėm taip organizuoti savo darbą. Tai prašom, žodis jums. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, páni poslanci, milí kolegovia, priatelia. Labai ačiū pirmininkė. Gerbėmi parlamento nariai. Mėly bičiuliai, galiu jūs patikinti, kad labai ilgai nekalbėsiu. nes, kaip girdėjote, Dimitrius viską labai aiškiai išdėstė ir Aš galiu tik pasakyti, kad Šengeno sistema yra ES pamatas. Tai yra daug daugiau nei um, laisvas asmenų judėjimas. Tai yra raktas į mūsų kasdienį gyvenimą. Tai yra mm, tai, kas paliečia mūsų kasdienį gyvenimą. Ir galbūt šiandienas veikia neįdėliai dar, tačiau tikrai palyginti su tuo, ką turėjome metų pradžioje, mm, situacija gerėja. Žinoma, nenorime, kad kartotųsi praeitų metų įvykiai. Negalime leisti, kad tai būtų tokie um, nevaldomi migrantų srautai keliautų po Europą. E, praeitų metų visi iššūkiai ir rizika, tikrai negalime leisti, kad vėl pasikartotų. Manau, kad mes turime daug ko pasimokyti iš to, kas įvyko. Kalbant apie pagrindinius praeitų metų iššūkius, suprantama, kad buvo padaryta tam tikrų klaidų, kadangi buvo ypatingų aplinkybių, kurios dar labiau apsunkino bendrą situaciją. E, aišku, visą tai ekspertai e, atidžiai išanalizuos. Aš galiu tik pasakyti, kad sugebėjome sureaguoti į miržiniškus migrantų ir pabėgėlių skaičius keliaujančius į Europą. Vieni atvyko galbūt tikrai dėl teisėtų pagristų priežasčių, kiti gal tiesiog pasinaudojo progą. Gal buvo ir įvairių grupių įtakos. Labai svarbu, kad įvairių uh, ES ir nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas buvo įmanomas ir, ir tai leido suvaldyti situaciją. Galbūt kažkas norėjo, kad visa tai būtų buvę įveikta per kelias savaitės labai greitai, tačiau aš tikrai drąsiai žvelgiu į ateitį, manau, kad ateityje viskas seksis daug geriau. Uh, Žinoma, buvo daug kritikos išsakyta dėl ES veiksmų, bet mūsų manimų pritaikytos priemonės ir atitinkamas lankstumas buvo tinkamas atsižvelgiant į situaciją. Norime padėkoti Europos parlamentui ir ypač šiam komitetui už tai, kad mums suteikė galimybę sukurti naują pakrantės apsaugos tarnybą. Tai yra esminis pasiekimas, ne kasdien taip įvyksta. Aš labai norėčiau padėkoti Jums už tai. Darbo buvo įdėta nepaprastai daug, bet dabar galime pasidžiaugti apčiuopiamais rezultatais. E, Pasienio pakrančio apsauga, sutarimas su Turkija, mm, sienų apsauga. Visa tai yra e, tie elementai, kurie susidės į krūvą ir užtikrins geresnę situaciją. Mm, kartu su Dimitrijus mes mm, rūpinamės tokiais dalykais kaip gražinimų užtikrinimas, gražinimo sutarčių įgyvendinimas, kuomet yra, e, žmonės kalba apie tai, jog šiandienas yra labai svarbus, aš galiu pasakyti, kad e, kadangi užaugau už geležinės uždangos, Aš pats susidūriau su sienų problema ir realiai galiu įvertinti visą tai, ką gero esame pasiekę šioje srityje, tiesiog iš asmeninės patirties, kaip žmogus, kuris tiek metų gyveno už geležinės uždangos. Būtent todėl man yra labai svarbu, kad situacija gerėtų turime galvoti apie iššūkius, apie mm, migrantų krizę, kurią pergyvename praeitais metais. Turime padaryti išvadas. Kai kalbame apie vidaus sienų kontrolę, matome, kad realiai visa tai, kas yra bandoma padaryti, yra motivuota politiniais sumetimais. Bet mes turime panaikinti tas kliūtis, mes turime grįžti prie Šengeno, mes turime laikytis komisijos plano. Yra pasiūlymų sustiprinti sienų kontrolę, sugriežtinti uh, Mm, patikrinimus, tačiau tai yra labai pavojingas kelias. Aš labai noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir toliau ateityje tikrai glaudžiai bendradarbiausime. Ačiū, ministrė. Kolegos, aš mm, jau minėjau, kad mūsų du svečiai turės greitai išeiti, taigi tiesiog prašysiu jūsų visų kantrybės. Dabar penki, nepanikuokite, penkiems leisiu užduoti klausimus, tačiau prašau kalbėti labai trumpai, tiesiog tik apie esmę. Panas Koelgio, bet tikrai penkiems suteiksiu žodį, bet prašau labai kalbėti trumpai. Ir tada mūsų svečiai atsakys. Klod. Ačiū, Klodai. Noriu visų pirma padėkoti komisarui, ministrui už atvykimą. Rytoj vyks. Uh, tarybą, taigi mes labai vertiname, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Noriu padėkoti komisarui Avramopolus, nes iš tikrųjų tas kelio gairių planas, kurį pristatėte prieš šešis mėnesius, praktiškai visas įgyvendintas. Yra likusių problemų su švietimu ir su um, perkelimu es viduje. Jeigu peržiūrėčiau visus punktus kelio gairių planu, tai iš esmės viskas yra um, įgyvenite išskyrus švietimą ir per išskyrus perkelimą į Europos Sąjungą ir Europos Sąjungos viduje. Taigi, iš esmės mes turime kalbėti apie tai, kad stinga solidarumo ir tarpusavio pasikeimo. Tai manau, kad reikia dar išspręsti tuos klausimus ir viskas bus padaryta. Ne tikrai e, kolegos kalba trumpai, tai jei sutiktumėt, aš suteiksiu visiems penkiems iš karto žodį ir labai trumpai ir tada galėsite atsakyti, ponė Sipil. E, Pone Pavo, taip, ne, nepergyvenkite ir jums suteiksiu žodį. Prašau labai trumpai. Gerai, kalbėsiu trumpai, bet uh, vokiškai. Visų pirma, noriu labai padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų komitetą jau antrą kartą šiandien. E, šiek tiek nuliūdino įžangos pasisakymai, nes apie Bulgariją ir Rumuniją negirdėjau, negirdėjau nei vieno žodžio. Kol kas tos valstybės nėra e, Šengeno narės, nežvint to, kad jau nuo 2012 metų e, vykdo visas sąlygas. Tai aš tiesiog paprašyčiau komisaro pakomentuoti šią padėtį. Jūs palyginote tai su, su suflė. Ar iš tikrųjų jau suflė iškepė, galime ištraukti ją iš e, orkaitės, ar galime jau panaik, tą specialų mechanizmą panaikinti, nes yra taryba nuspręsta dėl specialių tų sąlygų, kurios e, blokuoja tolesnius žingsnius jei pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, į Vengriją, į kaiminės valstybės, kiti, kitokie yra atvejai. Kai kas netgi taip toli nukeliauja, kad sako, kad na, jūs turite džiaugtis, kad nesate Šengeno narės. Bet man atrodo, kad tai yra visiškai nesažininga, galvojant apie daugiau kaip 35 milijonus piliečių. Judith Sargentini. Ar... Ai, ai, Jūs neprašėte? Okay. Bet jūs esate mano sąraše? Gerai, prašau. Aš esu iš val... Pane Valero. Aš esu iš valstybės, kuri turi uždarytą sieną. Aš esu iš Švedijos. Kiek dar laiko leisite, kad ta siena būtų uždaryta? Katrika, please. Vicepirmininkė Verba Katrika. Um, Ačiū ir atsiprašau. Noriu paklausti, kaip reikia paskatinti valstybės narės keisės informaciją tarpusavį ir uh, pildyti duomenų bazės, kaip galima paskatinti um, teisėsaugos tarnybų bendarbiavimą per um, atitinkamą tinklą. Aš noriu paklausti ir ministro, kokia jo nuomonė dėl sistemingų. Uh, patikrinimų įvedimo oro uostuose ir prie išorės sienų ES. Ar tai leistų padidinti saugumą ir leistų geriau kovoti su užsienio kovotojas. Ir toliau. Ar or... Ir ar reikia taikyti mūsų, išimti mūsų atveju, ar jie galės įgyveninti šias sąlygas? I, I have to be as short as the questions. Pasistengsiu kalbėti trumpai, kaip ir klausimai buvo trumpi. Pradėsiu dėl perkelimo ES viduje ir perkelimo į ES. Reikėtų būti optimistais. Per pastaruosius kelis mėnesius daug kas pasikeitė. 150 tūkstančių žmonių buvo perkelta iš Graikijos į kitas e, valstybės narės. Ir jeigu mes toliau mm, tęsime darbą, e, sieksime tų rezultatų, tai tikrai situacija smarkiai pagerės. Bet aš turiu kalbėti e, labai atvirai, nuoširdžiai ir pasakyti, kad mane liūdina E, situaciją, kadangi, kaip sakėte, solidarumas. Solidarumas negali būti uh, kartais toks, kartais toks. Mes turime parodyti solidarumą ir, ir tiek. O pabėgėlių e, migrantų krizė uh, sukėlė abejonių dėl to, kiek laikomasi pagrindinių principų, kurių pagrindų yra paremtas Europos projektas. Bet turiu pasakyti, kad dabar situacija yra daug geresnė ir labai tikiu, aišku, mes darome spaudimą, mm, aišku, mes turime įtikinti valstybės narės, bet mes darome spaudimą, kad jos prisijimtų, joms tek tenkančią atsakomybę už šio klausimo sprendimus. Dėl Bulgarijos Rumunijos. Bet aš nepaminėjau šių valstybių, bet aš galiu aiškiai pasakyti, abi valstybės turi tapti Šengeno zonos dalimi. Kaip žinote, viskas priklausys nuo tarybos vieningumo. Taigi mes turime veikti iš vien. Komisija, jeigu jūs klausite komisijos, Komisija tiki, kad abi valstybės yra pasirengusios. Bulgarija ir Rumunija turi mūsų visišką palaikymą, kad taptų eurozonos narėmis. Dabar klausimas, kaip būtų galima sugrįžti prie normalios situacijos su Šengenu. Mūsų tikslas čia, ką mes dirbame paskutinį mėnesį, yra sugrįžti prie normalios situacijos kaip galima greičiau. Mes laukiame duomenų iš valstybių narių, kad valstybės narės pateiktų iki spalio 18 dienos. Ir žinoma, mes tada įvertinsime situaciją. Dabar dėl Švedijos. Taip, teisingai pasakėte, sienos uždarytos, bet mes taip pat turime parodyti supratimą dėl situacijos Švedijos viduje. Aš buvau ten prieš porą mėnesių. Švedija buvo viena iš pirmųjų valstybių, kurios paremė migracijos politiką per labai trumpą laiką. Švedijoje susikopė nepaprastai dideli žmonių skaičiai, sausakimša pasidarė. Iš tikrųjų, per labai trumpą laiką, kaip jūs žinote, kokia yra pozicija tokiais atvejais, situaciją mes vertiname. Jeigu mūsų būtų paprašyta Švedijai suteikti mm, vidaus sienų kontrolės įvedimo pratesimą, na, Aš negaliu užbėgti už akių dabar, bet greičiausiai atsižvelgtumėm esamą situaciją. Nežinau, ar kokie dar buvo klausimai. Užduodai, man atrodo, kad tie penki. Ta, taip, dėl saugumo. Mes turime pažiūrėti, kaip uh, e, užtik, galima būtų užtikrinti, kad valstybės narės pasitikėtų labiau viena kita, kad uh, labiau bendradarbiautų. Ir aš pateiksiu pavyzdį. Tos, kurios bandė tai padaryti. Pažiūrėkime į teroristinius išpolius Vokietijoje prieš savaitę. Buvo susekti ir areštuoti tie asmenys. Žinote kodėl? Būtent todėl, kad dabar vyksta keitimasis informacija. Taip, dar nesame iki to visiškai prie, bet e, saugumo sąjungos koncepcija štai, dėl, nu, Žiūrint, e, kiek atsako už saugumo sąjungos tą koncepciją, tai buvo visai neseniai pristatytas tas projektas ir teisingai jūs sakėte, ką aš iš savo patirties galiu pasakyti, atsižvelgiant į tai, kad e, mano portfelį yra ir saugumo klausimai, yra spraga čia. Pasitikėjimo spraga. Ir kodėl? Viskas labai paprasta. Šias valstybės pasilieka geriausią žvalgybinę informaciją pačios savo, jos nenori dalytis ją. Na, o mūsų juk toks yra tikslas ir čia esame pasiekę pažangos. Tačiau, turint omenyje tokią nepaprastai pavojingą situaciją, visi turime suprasti, kad jeigu, nebedar, kad jeigu visi nebedarbiaus, negilins to bendradarbiavimo ir pasitikėjimo, negalėsime efektyviai suvaldyti e, tos labai stingos situacijos. Ir prie to reikia nepamiršti, Visą tai yra susiję ir su pagrindinėmis teisėmis. Aš visuomet sakiau, kad mūsų piliečių saugumas <laughs> yra viena iš mūsų piliečių pagrindinių teisių. Ir mes turime e, aiškiai to siekti. Taip, tikrai mūsų situacija nebe tokia, kaip prieš dviejus metus mes tikrai dirbame. Ir dar paskutinis dalykas noriu pasakyti dėl Paryžiaus teroristinių išpolių vykdytojų. Jie buvo puikiai žinomi. Kai kuriuose valstybėse jie buvo gerai žinomi. Valstybėse narėse ir nevalstybėse nenarėse. Jeigu tuo metu, prieš metus, jie būtų pasikeitę tą informaciją, tie vykdytojai būtų susekti, išaiškinti, areštuoti. Taigi, padarėme išvadų, e, padarė, iš, iš tų pamokų ir bendradarbiavimas vyksta, tad saugumo sąjungos koncepcija, tas, visa tai, visas tas projektas tikrai užtikrins daug didesnį saugumą. But... Labai ačiū. E, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kalinak apibendrinančioms pastaboms. Dėl to, kas buvo pasakyta. Mes taryboje esame diskutavę apie šios klausimus. Žinote, viskas yra pagrysta lankščių solidarumu. Daroma prielaida, kad ne visos šalis turi tokias pačias sąlygas, ypač kai kalbame apie migracijos aspektus. Na, tarkime, kai kalbame apie gyvalinės nelaimės, tai visi atsiduria vienodose sąlygose, bet kai kalbame apie migraciją, tai visų sąlygos tarsi pasidaro skirtingos, toks štai paradoksas. Tokia buvo situacija ir prie Makedonijos sienos. Ten migrantai, per ten migrantai bėgo iš vienos valstybės narės į kitą. Žinoma, kad ne visi tie pabėgėliai yra iš konfliktų šalies. Kai kurie norėjo patekti į tam tikrą šalį, todėl mes ir dėrėme su Austrija, teikėme pagalbą, kadangi Austrija negalėjo viena susidoroti. Pirmas skaičius buvo 800, bet galiausiai buvo priimta 1200 sirų. Kiekviena valstybė narė elgesi pagal savo aplinkybės. Mes čia privalome atsižvelgti ir į atskirus pasirinkimus, ir į migrantų poreikius. Jie taip pat turi savo idėjų. Aš tikiuosi, kad visi supranta, kiek daug komisija nuveikia ir kiek daug uh, daro valstybės narės, bet tas solidarumas nebus vienodas. 300 policijos pareigūnų iš Slovakijos praėjusiais metais tarnavo kitose šalise. Gal Vokietija skirtų 5 tūkstančius, bet tokių pajėgumų neturi. Todėl mes ir privalome pagelbėti bei užpildyti tas spragas, uh, na, kurių užpildyti negali kita šalis. Mums tenkanti užduotis yra sudėtinga, kadangi mes neturime pakankamų pajėgumų, kad valdytume migracijos rautus. Tie migracijos srautai priklauso nuo to, kas vyksta kitose šalise. O mums reikia suprasti, kad vienas sprendimas netinka visiems. Tos aplinkybės tikrai nėra vienodos dėl Bulgarijos ir Rumunijos. – 2006 metais buvo priimtas tarybos sprendimas. Tuomet mes tikrai labai daug kalbėjome apie tai, kaip svarbu yra e, Bulgarijai ir Rumunijai prisijungti prie Šengino erdvės. Slovakija nekarta apie tai kalbėjo. E, Graikija yra tokia sala ir e, jūs, kaip žinote, mes esame jau seniai pasirengę tam ir mes kaip pirmininkaujantį valstybę pirmiausia teikiame pasiūlymą prijungti Bulgariją ir Rumuniją prie Šengeno erdvės. Aš manau, kad mes labai greitai vadovaudomės šią procedūrą viską išspręsime. Tai yra ta tema, kurią mes nagrinėjame dabar. Pane Kudrycka. Pagrindinis pavojus yra rutina, jeigu jūs kalbate apie keitimas informaciją. Yra tokios informacijos, kurią gauna ar policija, ar žvalgybos ir keičiasi tą informaciją su kolegomis, bet kartais ta informacija paklysta, todėl kad nėra gaunamas atsakymas. Any action after this information? Kila klausimas, kaip gauti prieigą prie tos informacijos. Aš labai džiaugiausi, kai prieš porą mėnesių mūsų šalis nusintė informaciją Danijai ir jie sulaikė šešis įtariamuosius. Svarbu yra štai kas, ne vien tik tai keistis informaciją, bet ir užtikrinti grįžtamą į ryšį. Reikia žinoti, kas buvo nuveikta su ta informacija. Tam mums reikia bendros duomenų bazės kur mes ne tik dalytumėmės informaciją, bet ir ją panaudotume. Reikia, kad ji būtų siunčiama kitoms šalims. Bet būna taip, kad po dviejų, trijų dienų rutinos kažkas pasimeta ir tai yra tikrai labai pavojinga. Ačiū. Dėkuoju, ponia Kalinak, labai ačiū už kantrybę, kolegos, kadangi mes vis keičiame programą. Dėkuoju komisijos nariai. Belinda Paika iš komisijos liks ir ji galės atsakyti į papildomus e, klausimus. Taip pat bus ir Frontex atstovų. Kolegos, dabar perėsime prie Linos Vosiliūtės pranešimo. Ir taip pat profesorius ponas Pirs atvyko. Sveikinu Jūs prisijungus. Jeigu kas nors nori išeiti, tai prašau, darykite tai tyliai. Dabar suteiksiu žodį Linai Vosiliūtėj. Jie pristatys e, tyrimą, kurio tema buvo ar vidaus sienos kontrolė Šengeno erdvėje e, reiškia, kad Šengenui nėra baisios krizės. Prašau, žodis jums. Labai ačiū. Present the study. Uh, Ačiū, kad pakvietėte mm, mus pristatyti mūsų tyrimą. Pirmiausia, pasakysiu, kad tyrimas yra bendras darbas keleto e, mokslininkų, kurie užsima Šengeno klausimais. Ir aš buvau koordinatorė, o e, CEPS mūsų Europos e, centras politikos tyrimų mm, atliko tyrimą. Mes žėmė keletą klausimų. Pirmiausia, ar e, šiandieno valdysenos sistema atspari krizėms? Ar šiandieno teisinė sistema yra veiksmingai gyvendinama? Trečias klausimas, ar mums reikia naujos teisėkros reformos ir galiausiai, kaip užtikrinti veiksmingesnė teisinė ir de demokratinė atskaitomybė. Dėl metodologijos e, teisinę analizę ir politikos priemonių analizę atlikome. Mes e, e, analizavome dokumentus, taip pat pusiau struktūrinius interviu, atlikome apklausą su pagrindinės politikos priemonių mm, prieimėjais ir valstybių narių atstovais, taip pat kai kurių agentūrų atstovais gilinomės išsamei į valstybių narių e, pranešimus ir taip pat suformulavome e, laikinas išvadas, kalbėjome apie pilietinę visuomenę jaunimo, organiza... E, jaunimo organizacijomis, kurie kėlė klausimus dėl Šengeno ateities ir kalbėjome, kokią galimybę jiems suvaidinti kokį nors vaidmenį. Dabar pereikime prie istorinių keletos faktų. Kaip atsirado dabartinė Šengeno sistemos valdymo sistema 2011 metais, prancūzų, italų, e, tam tikri sutarimai, arabų pavasaris. Nemažai žmonių atvyko iš Tuniso per Italiją link Prancūzijos ir Prancūzija E, kaip vienašališką veiksmą įvedė sienų kontrolę ir dėl to kilo problemų ES lygmenių. Ir e, kilo klausimas, ar reikia daugiau ES e, Šengeno valdymo sistemoje. Europos parlamentas taip pat vaidina atitinkamą vaidmenį, ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Pirmiausia, dėl e, Šengeno vertinimo ir stebėsenos mechanizmo. E, teisėkuros reforma ar priemonių rinkinys e, dėl Šengeno po 13 metų turi dvi labai svarbės priemonės. Šengeno sienų kodeksą, jame išdėstos taisyklės valstybėms narėms dėl išorės sienų ir vidaus sienų valdymo, taip pat yra numatomos išimtys taisyklės apie e, vidaus sienas, kada jas galima e, vėl įvesti sienų kontrolę. Ir kitas elementas svarbus e, tose priemonėse Šengeno vertinimo ir stebėsienos mechanizmas, kuris leidžia vertinti, ar deramai laikomasi Šengeno mechanizmo taisyklių ir taip pat tai susijęs su iš, iš, misijomis prie išorės sienų patikromis. E, Šengeno e, sienų kodekso didžiausia naujovė yra 19 straipsnis, kuris e, numato, kad galima taikyti vidaus sienų kontrolę iki dviejų metų per pusės metų laikotarpius. Tai yra tam tikra uh, E, paskutinė teisė, kurie pasitelti galima tik tai pačių kraštutiniausių atveju dėl vertinimo ir stebėsienos mechanizmo. Jis perėjo iš tarp vyriausybinio, tarp vyriausybinės ryties, e, kaip priimami sprendimai taryboje, link komisijos ir bendryje pagristo požiūrio. Komisija yra pagrindinė veikėja procesuose, taip pat vidaus reikalų generalinis direktoratas. E, nauja Šengeno valdysenos sistema e, sustiprino atskaitomybę, taip pat teikiamos ekspostą ataskaitos, komisija ir valstybės narės tą daro. Bet mes nustatėme, kad nežiūrint to, jog Europos parlamentas įgyjo teisę gauti informaciją, ypač dėl to, kas vyksta Šengeno vertinimo misijose ir gauti atinkamas ataskaitas bei rekomendacijas, yra problemų, kaip praktiškai, gauti, praktiškai gaunant tokią informaciją. Mes e, turime tam tikros informacijos neoficialios e, apie tai, kad e, parlamento nariai turi eiti į specialias patalpas, kur gali supažinti slaptais dokumentais, ar jis turi ieškoti atos šieno kupetoje tarp visos masės informacijos. Kolegos iš vidaus reikalų generalinio direktorato jau kalbėjo apie tai. Aš pakartosiu, kad nu, reforma taikoma tik tai išskirtinėmis aplinkybėmis tada, kai žmonės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, atvyko į Europą. Tai yra susijęs su pabėgėlių krize. Ir valstybės narės e, tada įvedė patikrą prie vidaus sienų. Ir tai turi tam tikrų, tai yra susijęs su bendra Europos Sąjungos prieglopščio imigracijos sistema ir kyla e, tam tikrų problemų. Kokios yra mūsų pagrindinės išvados? Anksčiau valstybės narės laikėsi Šengeno e, taisyklių ir e, sienų kodekso ir teikė notifikacijas, bet nesilaikė dvasios Šengeno taisyklių Tai yra paaiškinimų dėl proporcingumo ar būtinybės. Tokie paaiškinimai yra labai neaiškus arba iš vis jų nėra. Nepagristi jie yra konkrečia informacija. Mes taip pat nustatėme, kad e, laisvo judėjimo poveikis ES piliečiams nebuvo įvertintas e, darant tokias notifikacijas pranešimus apie kontrolės įvedimą. Ir atsirado taip pat labai daug painiavos tarp valstybių narių. Nebeaišku, apie ką kalbama, kas yra žmonės pagrindiniai ar migrantai, ar prieglopšio prašytojai. Ir iškilo klausimas, kokios turi būti taikomos procedūros Šengeno e, sienų kodeksas ar e, prieglopščio taisyklės bendros. Šengeno vertinimo stebėsenos mechanizmas tapo pagrindiniu informacijos šaltiniu, padant naudoti Šengeno sienų kodekso 29 straipsnį. Tačiau įvyko labai rimtų pokyčių nuo 2015 metų lapkričio, kai e, buvo surinkta misija staigi, apie kurią nebuvo iš anksto informuojama į Graikiją ir komisija ir taryba po to pasiūlė pradėti taikyti 29 straipsnį. E, gegužė situacija buvo visiškai skirtinga. Labai nedaug žmonių atvyko, nedaug prieglopščio prašymų buvo pateikta ir dėl to mūsų išvada būtų tokia. 29 straipsnis pagristas buvo pirmiausia nuogastaimais dėl e, ant elektrinio judėjimo, o nebuvo to judėjimo iš tikrųjų. Kitos išvados valstybės narės, kurios neįvedė sienų kontrolės viduje, E, než, kartais nežino, koks yra skirtumas tarp sienos kontrolės ir policijos patikrų. Pilietinės visuomenės atstovai išreiškė susirūpinimą, kad vis dažniau atliekamos policijos patikros pasienio teritorijose siekiant kontroliuoti migrantus. Taip pat užfiksuota, kad prieglapščio prašytojai priskirti nereguliariems migrantams, kad būtų galima pateisinti sienos kontrolę. Ir taip pat kyla e, toks pat klausimas, kas buvo tie žmonės ir reikėjo juos taip įregistruoti, nes e, kai kurie įregistruoti pagal SIS-2 sistemą. Jeigu jie yra prieglapščio prašytojai, juos reikėjo registruoti Eurodax sistemoje. Ir reikia aiškiai skirti uh, kitas tipus migrantų. Mūsų išvados yra štai kokios. Nereikia teisėkuros reformos, kadangi šiandienas atitinka tikslus ir yra atsparus krizėms. Tačiau ko reikia? Reikia iš tikrųjų geriau įgyvendinti e, dabartinę teisėkuros sistemą. Komisija turi suvaidinti savo vaidmenį ir uh, būti sergėtoje ES teisės ir sutarčių, Europos parlamentas turi pasinaudoti savo galiomis ir užtikrinti geresnį de demokratinę atskaitomybę. Mes pateikėme e, keletą rekomendacijų. Pirmiausia, komisija turi griežtai e, taikyti proporcingumo vertinimą, testą, kad įvertintų, ar pateisinama vidaus sieno kontrolė. Reikia e, atsižiūrėti pagrindinės teisės ir ES piliečių teisę judėti laisvai. Europos parlamentas turėtų gauti informaciją, e, praktiškai turėtų būti suorganizuota prieiga prie informacijos. Mes taip pat manome, kad reikia atskiro vertinimo mechanizmo prieglopščio klausimams. Kartu su Šengeno vertinimo ir stebėsienos mechanizmu jis turėtų veikti. Taip pat reikia ES gairių dėl vidaus patikrų policijos atliekamų pasienio teritorijose. Taip pat reikia daugiau informacijos apie tai, kaip ES duomenų bazės dabar yra naudojamas, ar jomis nepiknaučiaujama. E, pagrindinių teisų agentūra turėtų būti nulatinė stebėtoja visuose Šengeno vertinimo misijose, tiek prie vidaus, tiek prie išorės sienų. Kol kas taip nėra. Ir galiausiai pilietinė visuomenė galėtų suvaidinti savo vaidmenį ir tą vaidmenį reikėtų jai numaityti, e, numatant galimybę atlikti, rengti nepriklausomas papildomas šešėlinės ataskaitas. Ačiū, tikiuosi, kad jūs e, perskaitėte mūsų tyrimą ir laukiu dabar jūsų klausimų. Ačiū Jums, gerbiamą Vasiliutę, už Jūsų pasisakymą, už tyrimą. Dabar kalbėsime apie tai, kiek kainuotų, jeigu neturėtume Šengeno e, piliečių laisvių vidaus reikalų teisingumo srityje. Ponas Gudang dabar pasisakys. E, jūs pirmas kalbėsite, paskui kalbės profesorius Piers. Tuomet e, paprašysime jūsų, o paskui pakviesiu profesorių Piers. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, aš pasakysiu keletą įžanginių pastabų. Noriu e, priminti, kad dar neseniai Šengeno erdvė buvo laikoma viena didžiausių Europos integravimo sėkmių. E, tai užtikrino laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą. E, tačiau imigrantų srautai, su kuriais susidūrė Europa per šiuos porą pastarųjų metų, e, parodė šios bendros prieglapščio sistemos, migracijos sistemos ir taip pat sienų apsaugos sistemos trūkumus. Tai yra susiję ir su e, vidaus apsauga ir dėl to kai kurios valstybės narės laikinai gražino vidaus sienų kontrolės priemonės prie savo nacionalinių sienų. Libė koordinatoriai paprašė Europos parlamento tyrimų tarnybos atlikti tyrimą ir išnagrinėti, kiek galimai kainuotų toks laikinas vidaus sienų gražinimas. Šiandieną mes pristatysime tą tyrimą ir iš esmės užduodame du pagrindinius klausimus. Pirmiausia, ką tai reikštų ekonominę prasme, taip pat koks būtų socialinis ir politinis poveikis, jeigu būtų gražintos tos sienos. Antra, koks, kokie būtų privalumai, jei būtų tai imtasi suderintų veiksmų ES lygių. Mes čia vykdėme e, tyrimą e, pagal Rand Europe ir tai yra e, tyrimas, kuriam aš vadovavau čia komisija. Taip pat paprašė įvertinti bendrą rinką ir kaip ją paveiktų šių sienų gražinimas. Mes įvertinome tris pagrindinius scenarius. Pirmasis scenarius yra štai toks. Tai būtų laikinas Šengino sistemos e, sustabdymas dviems metams penkiose valstybėse narėse. Antrasis scenarius tai būtų dviejų metų Šengeno e, sistemos sustabdymas e, visose Šengeno erdvės narėse. Ir trečiasis scenarius numato apskritai Šengeno susitarimo sustabdymą visose narėse. Mes jau norėjome įvertinti ir ekonominės sąnaudas ir kitą poveikį. Aš Jums pristatysiu dabar pagrindinius rezultatus. Pirmasis scenarius - tas dviejų metų sustabdymas penkiose šalise. Na, vargu ar būtų visiškai atstatytos tos sienos, taip pat reikėtų perskirstyti žmogiškuosius išteklius ir e, negana to reikėtų kontroliuoti vis didesnį keleivių skaičių. Tad mes paskaičiavome, kad tai kainuotų 211,5 milijonus eurų. Antrojo scenarijaus atveju, tai yra, jei būtų dviejus metus sustabdomas šiandienas visose e, narėse, tai tuomet e, hipotezė yra panaši, bet kadangi mes čia kalbame apie visų sienų kontrolę, tai tuomet e, tos sąnaudos siektų nuo 4,4 iki 7,4 milijardų eurų. Dėl trečiojo scenarius, tai jeigu būtų vėl gražintos sienose visose narėse, e, neribotam laikotarpiui, jeigu būtų gražinti e, tie sienų perimo postai, tai kainuotų 20 milijardų eurų e, vienkartinių išlaidų ir taip pat nuo 2 iki 4 milijardų kasmet tam, kad būtų galima palaikyti tuos punktus. E, tai yra maždaug 0,02-0,03 Šengino erdvės BVP. E, mes čia e, taip pat mąstėme apie tai, kad Šengino erdvė leido dažniau sulaikyti ir narkotikus ir nustatyti nusikalstamumą. Be to, mes čia matome ir politinį poveikį. Mūsų analizė rodo, kad Po 2007 metų Šengeno erdvės išaugimo piliečių pasitikėjimas išaugo, bet priešingai jis sumažėjo, kai pasirodė, kad ES nesugebėjo suvaldyti migrantų krizės. Tad mūsų pagrindinės rekomendacijos būtų tokios. Visų pirma, tai reikia užtikrinti pasitikėjimą tarp valstybių narių ir piliečių pasitikėjimą ES, kad įtikinti, kad ES gali suvaldyti migrantų krizę, tai yra pirmasis prioritetas. Taip pat reikia bendrų ES veiksmų tam, kad būtų padidintas solidarumas ir bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių. Ir e, taip pat reikia čia remtis tų penkių valstybių narių patirtimi, kurios laikinai įvedė tas sienas. Tai galima išlaikyti iki 2016 metų pabaigos. Labai dėkuoju uždėmesi ir dabar perdodu žodį kolegai Piers. Labai ačiū. Aš visuomet labai džiaugiuosi čia būdamas ir man yra labai džiugu pristatyti RAND Europe tyrimą šią svarbę temą. Aš pats tyrime nedalyvavau, aš tik tai pateiksiu apibendrinimą ir aš dabar paaiškinsiu, kokius klausimus nagrinėjo tyrimas. Iš esmės, tyrimo tikslas yra įvertinti, kokius privalumus sukurtų bendri ES veiksmai. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip galima reformuoti Šengino erdvę ir kaip galima būtų pašalinti tas kliūtis, dėl kurių kelios valstybės narės vėl gražino vidaus sienų kontrolę. Reikia nustatyti ir tas sritis, kurioms būtų naudingas tolesnis Europos integravimasis. Reikia įvertinti ir na, kokios, kokia būtų nauda tokių priemonių. Mes čia vadovaujamės ir e, ta ataskaita, kuri ką tik buvo pristatyta, tai yra e, kokios būtų išlaidos, jei nebūtų stiprinamas integravimas. O kokiegi buvo Arand Europe e, tikslai? Mes norėjome vertinti ekonominį, socialinį ir politinį poveikį bei išlaidas tuo atveju, jeigu būtų gražintos sienos kontrolės priemonės ir taip pat norėjome pasižiūrėti, kokią naudą galėtų sukurti papildomi ES veiksmai ir Šengino valdymo srityje ir e, taip pat e, kaipgi kiti susiję veiksmai galėtų sukurti tą naudą. Dabar antrasis klausimas. Kokią naudą galėtų atnešti papildomi bendri veiksmai? Mes štai čia matome keturis skirtingus elementus, kurie buvo vertinami tyrimo metu. Visų pirma, tai yra įgyvendinimo stiprinimas. Kyla klausimas, ar reikėtų numatyti papildomas funkcijas, SIS, ką reikėtų daryti su vertinimo sistema, ar reikėtų naujos Frontex versijos. Taip pat kągi daryti tam, kad būtų pašalintos spragos policijos ir teismų bendratarpiavimo srityje, taip pat ar reikėtų reformuoti Dublino sistemą, gerinti gražinimo politiką ir panašiai. Pasižiūrėkime į visas šias sritis atskirai. Šengeno valdymas. Jau buvo paminėti keli aspektai. Komisijos narys kalbėjo apie būtinybę įvertinti Schengeno informacijos sistemą iki metų pabaigos, kaip kad tai numato teisėkros lydės. Tai būtų puikia galimybė pakeisti taisyklės tam, kad būtų surinkama daugiau informacijos per SIS. Mano požiūriu, aš čia asmeniško požiūrį reiškiu, kyla abejonių, ar būtina uh, talpinti daug informacijos apie neteisėtą migraciją. Juk Eurodak e, pasiūlymas buvo pateiktas gegužės mėnesį ir ten yra kalbama apie aspektus susijusius su neteisėta migracija. Tad e, manau, kad nereikėtų čia pildyti sistemos Galbūt e, kyla klausimas dėl pridėtinės vertės, bet viskas priklauso ir nuo to, ar bus patvirtintas komisijos pasiūlymas dėl Eurodako. Aišku, kyla klausimų ir dėl asmens duomenų apsaugos. Čia komisija numatė įvairius aspektus ir aš tikiu, kad ir SIS ir Eurodak čia turi būti derinama tam, kad viskas būtų nuoseklu ir proporcinga galbūt nereikia čia dabar iš esmės apversti Šengino valdymą, nors kai kurie kalbėtojai minėjo, kad parlamentas turėtų gauti daugiau informacijos apie tai, kodėl valstybėms narėms atrodo, kad reikia gražinti vidaus sienų kontrolę. Ne visi kriterijai buvo atitikti. Greičiausiai tokių žingsnių poveikis būtų ribotas. Čia svarbu yra daugiau dalytis informaciją apie įtariamuosius terorizmu iki dar visai neseniai nelabai buvo naudojamasi tokia informacija, bet tai labai padėtų kovoti su teroristiniais išpoliais ir užkirsti jiems kelią. O toliau išorės sienų kontrolė. Kaip kad nurodoma ataskaitoje, yra tam tikrų apribojimų dėl naujos Frontex, jeigu vis dar ją vadiname Frontex kadangi čia yra pasitikimo valstybėmis narėmis. Anksčiau Frontex turėjo savo biudžetą ir savo įgaliojimus, o valstybės narės turėjo, turi dabar papildomų priemonių, kurių anksčiau neturėjo. Aišku, reglamentas galioja tik septynės dienas, tai mes kol kas nieko pasakyti negalime apie jo poveikį. Griežtesnės patikros prie išorės sienų, greičiausiai jos būtų ganėtinai veiksmingos ypač jeigu būtų derinamos su kovos su terorizmu direktyvos priemonėmis. Ten, be kita ko, yra kalbama ir apie užsienio kovotojus. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir taryba per ateinančias kelias savaitės susitars dėl šių klausimų. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip institucijos dirbs kartu. Aišku, reikia nepamiršti ir žmogaus teisų klausimų yra tam tikri rizikos vertinimo kriterijai, bet e, yra įvairių priežasčių, kodėl žmogus keliauja į viduriniosius rytus. Pavyzdžiui, gal jis yra humanitarinis darbuotojas. Greičiausiai bus susitarta ir dėl atvykimo bei išvykimo sistemos. Čia ir taryba, ir parlamentas dirba, ir vėlgi uh, reikės dar tai panagrinėti, bet čia tyrime nėra atsižvelgiama į poveikį, kurį daro Brexit. Na, dar per anksti yra įvertinti tą poveikį. Greičiausiai dėl Brexit atsiras daugiau ne ES keliautojų, kurie irgi keliausi per Šengeną. Iš to, ką sako Junktinės karalystės vyriausybė panašu, kad laisvas asmenų judėjimas tarp Junktinės karalystės ir Šengino erdvės nebevyks, išskyrus e, Airiją. Tad e, tai reiškia, jog bus papildomų išladų iš abiejų pusių, į tai reikės atsižvelgti. Na, aišku, dar reikės pasižiūrėti O kokią išimtį čia pritaikysime jungtiniai e, karalystiai dėl atvykimo ir išvykimo sistemos? Gal bus kažkoks specialus susitarimas, bet neentuziastingai tai reaguojama. Dar kitas e, klausimas, kurį šis komitetas nagrinės e, per keliarius ateinančius metus, tai ir bus Brexit sukeltos išlaidos ES. Tai bus susiję ir su vizomis, ir su pasienio kontrolė. Toliau policijos ir teismų bendradarbiavimas komisija mano, kad papildomas policijos ir teisminis bendradarbiavimas sukurs pridėtinę vertę. Aš, kaip jau sakiau, Šengeno informacinė sistema siūlo tokias greičiausias išeitis, kaip galima būtų keistis šią informaciją, kaip užtikrinti policijos bei teisminį bendradarbiavimą. Bus labiau pasitelkiami pirštų atspaudai pagal esamą sistemą ir tai tikrai padės nustatyti įtariamuosius. Čia, aišku, reikia nepamiršti ir duomenų apsaugos prievalių. Dabar prieglopstis ir migracija. Man ir daugeliui NVO kyla daug klausimų dėl komisijos pasiūlymų Dublino reglamento srityje. Ten yra kalbama apie žmonių gražinimą į Turkiją dėl šeimos priežasčių. Kaip žinote, dabar yra numatoma, kad šeimos turi būti vienoje vietoje, nors netaip greitai viskas vyksta praktikoje, kaip tai turėtų būti daroma. Es lygių nelabai daug tam dėmesio yra skiriama taip pat ir nacionaliniu lygiu. Komisija čia nori suteikti pirmenybę saugioms kilmės šalims, saugioms kilmės šalims ir tai nu, būtų didesnis prioritetas negu šeimų suvienimas. Tai man toks pasiūlymas atrodo problematiškas ir tikrai būtų negerai, jei tai būtų patvirtinta. Dabar dėl to, kad trūksta atskaitomybės, parlamentui kyla klausimai dėl žmogus teisų, reikia ieškoti tos pusiausvyros ir reikia daugiau pagalvoti apie atskaitomybę ir žmogus teisės. Pavyzdžiui, Afganistano piliečiai daugelis jų prieglupščio prašymų buvo patenkinti. Ir čia taip pat svarbu užtikrinti ir gražinimo tinkamai gyvendinimą. E, dar papildomos pastabos apie įgyvendinamumą ir e, politinį e, priimtinumą. Komisija čia yra įsipareigojusi, numačiusi tam tikras datas, taip pat viskas, kas yra techniškai sudėtinga, reikalauja laiko ir pinigų bei papildomų išteklių. Žinoma, kad e, kils tam tikrų techninių problemų. E, ne visos e, iš tų įvertinamų alternatyvų yra susijusios su grįžimu prie Šengeno erdvės. Reikės dar laiko tam, kad būtų užtikrinta ta tinkama sistema ir mes čia kalbame apie tą dviejų metų maksimalų laikotarpį, kurio metu galima taikyti sienų kontrolę. Kai kurie jau klausė, ar galima e, taikyti tokią sienų kontrolę nuo lapkričio ateinantiems šešiems mėnesiams. Aš manau, kad e, reikia visus klausimus užduoti dabar. Tai ir daro šis komitetas. Vakarų Balkanai, taip pat su Turkijos susitarimas. Kila klausimų, ar jis bus įgyvendinamas, ar reikės toliau e, užtikrinti tą vidaus sienų kontrolę kai kuriuose valstybėse narėse, o nemažiau svarbu yra užtikrinti ir perkelimą ES viduje, perkelti uh, žmonės tiek iš Graikijos, tiek iš Italijos. Čia nereikėtų ieškoti papildomų pasiteisinimų, kodėl vis dar reikia sienų kontrolės. Aš tikiuosi, kad e, ši informacija jums buvo naudinga, jei neskaitėte, siūlau tai padaryti, tai labai įdomus e, tyrimas ir aš manau, kad jis labai prisidės prie diskusijų. Ačiū. Much, uh, Dėkuoju. Ačiū profesoriui Pirs. E, mūsų diskusija yra sekama, taip pat galite per Twitterį sekti ją ir mm, mm, jį matote gana įdomių ir informacinių pranešimų. Ponas Koer, ponė Koratsa Bild ir Winberg nori pas, pateikti klausimus. Ar dar kas nors norėtų, ne? Visi atrodo jau pavargo. Po deveržė beveik užmygo, bet aš irgi jaučiuosi pavargęs toks britaniškas oras šiandieną, kuris visus tarsi mygdo. Pone Kolio, labai ačiū. Neturiu tiek daug klausimų. Norėjau padėkoti abiems pranešėjams, kurie kalbėjo apie tai, kiek kainuotų, jeigu nebūtų šengeno E, komisijos narys sakė, kad šiandienas yra vienas iš didžiausių pasiekimų ES, bet mes dabar turime pabandyti apibrėžti, kiek kainuotų neturėjimas šiandieno, nes mes jeigu sugriausime šią sistemą, ne tik sugriausime vieną iš sėkmingiausių Europos projektų, bet taip pat ir pakenksime mūsų krypčiai tam, kad galėtume užtikrinti ekonomikos saugimą ir darbo vietų uh, atkūrimą. Ekonominė kaina yra nežmoniška šiandieno nebuvimo. Jūs teisingai pastebėjot. Profesoriui Pirs noriu pateikti klausimą. Jūs sakėte, kad reikia sustiprinti šiandieno taisyklių gyvenimą. Sutinku su jumis. Ir mano klausimas būtų toks, kaip mes galime tą padaryti. ar per komisijos pažeidimo procedūras, o gal yra kitų priemonių, kurios galėtų leisti įtvirtinti uh, Šengeno taisyklės. Dėl pirmojo tyrimo, ar Šengenas atsparus krizėms, turiu pasakyti, kad e, pritariu visiškai keturioms pagrindėms išvadoms. Mums nereikia teisėjai, kurios reformos, reikia geresnio įgyvendimo būtent. Ir reikia, kad komisija suvaidintų savo vaidmenį kaip sutarčių sergėtoje. Ir taip pat Europos mastums reikia daugiau uh, atskaitomybės vertinimo ir, kaip sakė pradžioje mūsų pirmininkas, mums e, reikia sprendimų mūsų komitete, kad tą užtikrintume. Nežinau e, tikras, ar jūs e, teisūs dėl patikrų sienoje, dėl policijos veiksmų. Aš sutinku, kad yra tam tikrų pilkųjų zonų ir mes turime apsispręsti, ar tai vienas dalykas ar kitas. Uh, tačiau aš sutinku su jų išvadų rekomendacijų didžiaja dalimi. Ana Marija Kuratsa Bild. Aš esu kaip tik labai žvali, nes matau, kad ta diskusija yra labai reikalinga ir atėjo laikas ją surenkti. Šengenas laisvas asmenų judėjimas, laisvas judėjimas apskritai yra vienas iš pagrindų ES. Tai yra susijęs su laisvės teisingumo klausimais. Mes daugybę metų dirbame ir dabar tarsi ta teritorija tampa, ar, ar visi dokumentai tampa migracijos e, valdymo priemonė. Manau, labai teisingai buvo išsakytos. Įsakyti e, pasivėjimai, valstybės narės turi taikyti ypatingas priemonės, bet jos turi būti laikinos kaip paskutinė priemonė ir neturėtų jos būti naudojamos e, dėl migrantų, bet kai kyla grėsmė viešajam saugumui, visuomenės saugumui ir taip pat e, tarsi vyksta diskusijos e, kraštutinių dešiniųjų ekstremistų, kai migrantai tampa saugumo problema. Aš manau, kad tai yra visiškai neprimtina. Aš lankiausi Švedijos pietuose. Prieš porą savaičių sulybė misija, mes žiūrėjome, kaip veikia Šengeno reikalavimai tarp Danijos ir Švedijos e, teritorija labai integruota ir dabar ten problemų. Aš vidaus rinkos komitete e, savo iniciatyvą e, siūlau renkti pranešimą dėl to, kiek kainuotų neturėjimas šengeno zonos. Mes turime žiūrėti ne tik į imigrantus, bet ir į tai, kokį tai turi poveikį žmonių gyvenimui. Ir situacija pietų Švedijoje mane visiškai šokiravo. Daugybė žmonių dabar neteko darbo, jie negali laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą, pasimti vaikų iš mokyklų ar darželių. Jūs labai gerai užfiksavote ekonominį poveikį, ekonominius nuostolius, kurie yra milžiniški. Aš e, kalbu apie pavyzdžius iš mūsų mm, komiteto misijos, nes aš kaip e, parlamentarė iš Švedijos žinau situaciją savo šalyje, bet yra ir kitų tikriausiai šalių, Europ, kitų regionų ša, Europoje, kurie panašiai paveikti ir tie nuostoliai veikia žmonių e, kasdienį gyvenimą, mes iš tikrųjų pasiklystame vertime. Uh, Bet mes, e, švedai, esame tikrai labai už judėjimo laisvę, bet mes turėjome tą padaryti dėl to, kad kitos valstybės nepademonstravo atsakomybės valdant migraciją, migrantų srautus. Ir dėja, neužtikrinta derama kontrolė prie išorės sienų, tai yra būtina sąlyga e, laisvam judėjimui Šengeno zonoje. Nėra tarpusavio suveikumo tarp įvairių e, duomenų bazių ir sistemų, Eurodac ir kitų. Ir mes turėtume dirbti daugiau su Turkija, keičiantis informaciją e, duomenų bazių, nes nepakankamai mes gerai žinome, kas atvyksta į Europą ir Švedijos Danijos atveju Švedijos vyriausybė labai prastai dirbo su Danija. Dvi šiaurės šalis nesugebėjo užtikrinti veiksmingos pasų ar e, tapatybės kortelių sistemos ir dabar vykstant iš Kopenhagos į Švediją tikrinama du kartus. Mes turime galvoti, ką mes darome, kad e, leistume geriau įvertinti uh, E, tai, ką daro valstybės narės. Ir jau daugiau kaip metus kai kurios valstybės narės e, daro tai. Aš dar noriu jūsų paklausti, kaip užtikrinti e, veiksmingesnį sienų, veiksmingesnį sienų kontrolę. Kad policija geriau veiktų. Ir paskutinis mano klausimas. Dėl to, ką Jūta sakė, kas man tikrai labai svarbu tai, kad yra daug painėjimo tarp migracijos, šengeno, prieglapšio, prieglapšio kodekso. Neridimi vaikai, pavyzdžiui, yra siunčiami atgal dėl to fakto, kad šengeno kodeksas suspenduotas. Ar tai yra įmanoma, ar tai gali būti, ar tai yra teisinga? Ką komisija galvoja apie tai? Well said. Ačiū, Ana Marija. Dėl komisijos Kaldome apie lapai, kad galės atsakyti į tai. Dar paskutinis kalbėtojas. Tiesiog dėl to klausimo komisijai, nes e, turėjote e, galimybę klausti komisaro, bet. Ja, jag börjar med det sistnämnda. Ačiū. Pradėsiu nuo paskutinio pristatymo dėl sienų atstatymo kainos. Jeigu neturėtumėm šiandieno trumpalaikių laikotarpių, ilgalaikių laikotarpių, galima būtų klausti taip. O kiek tai būtų kainavę, jeigu nebūtumėm atkūrę tų sienų šiandien, jeigu būtų visiškai atviros duros, ar darėte tai ir tokių skaičiavimų, pažiūrėjau, Švedijai, jeigu nebūtume uždarę sienų, tai būtų mums kainavę realiai ir, ir e, viskas buvo padaryta paskutinė akimirka, situacija buvo tokia baisi, kad e, iš tikrųjų tiesiog e, palapinės buvo statomas, kad žmonės būtų galima kažkur priimti. Iš tikrųjų mums reikėjo to, to, tokios pertraukos bent įkvėptų oro šiek tiek, kad e, tiek viskas sparčiai vyko, ne, neturėjom visiškai tinkamo būsto. Mm, po to lapkričio 12 dieną mm, tai buvo padaryta, nes tikrai kas ką reikia daryti su tais rautais, ar, ar, ar galima laikyti tokias sienas, mes nusprendėme taip, bus duotas leidimas ar nebus. tarp Danijos ir Švedijos, ar buvo vėluojama? Tai buvo vėluojama. O... Yra vėlavimų tiem, kas važinėja pastoviai taip, ar į Strasbūrą, pavyzdžiui, kai vyksti tas pats. Jeigu, bet jeigu viską darai teisingai, gali pervažiuoti pakankamai greitai. Tiesiog visą tai atsiriame į saugumo klausimus, kai kalbam apie sienų uždarimą. Ir kas bus lakučio 12, reikia žinoti. kai, ypač kai, kalvoji, kai keliauji į Švedijos pietus, negali nei policija planuoti savo darbo, nei nieko, ar, ar bus toliau išlaikytos sienos uždarytos ar ne, reikia žinoti tai. Uh, Tai eina kalba apie sienų kontrolę, asmenų kontrolę, dronus ir taip toliau, bet o kaip su piršto atspaudais, ką darysime su tuo, ką Frontexas darys, kokios čia jau bus funkcijos matome srautus iš Libijos, Egipto, kas yra galvojama dėl, dėl tų dalykų, turint omenyje naują Frontexo struktūrą. Ačiū. Um, running... Uh, labai atsiliekame nuo tvarkarašio. Aš prašysiu mūsų prelegentų atsakyti, bet mm, kai galima glaušiau atsakant į tai, kas buvo pasakyta. Kas... Ir komisijos taip pat paprašysiu atsakyti į tai, kas buvo mm, komisijos užklausta. Do you want to, Mrs. Um, Basilita, do you want to Pane Vasiliutė, gal jūs norėtumėte atsakyti? Last... Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Ačiū. Tikrai galime tik tai užjausti Švedijos valdžią, suprasti, kaip jie stengiasi padėti prieglošio prašytams, priimti juos, bet aišku, klausimas yra dėl prieglopšio sistemos, čia yra, o ne dėl sienų kontrolės realiai. Uh, Vienas dalykas yra, kad aišku, reikėjo to, to, to momento atsikvėpti, bet kodėl reikėjo jo, jeigu mes būtumėm, turėtum, jeigu mes būtumėm turėję realiai veik, gerai veikiančią bendrą prieglopščio sistemą, tai nebūtų gal reikėjo to momento atsikvėpimui, e, viskas būtų veikia gerai. Tai aš manau, kad toliau, jeigu kalbame apie uh, Švedijos, švedijos valdžios pranešimus, notifikavimą, tai čia buvo e, viešos politikos priežasys, o nesaugumo priežasys, kurias jie akcentavo, kad jie nesugeba dėl to išspręsti e, to, to klausimo, kad yra labai daug žmonių, kurie atvyksta dėl humanitarnės pagalbos tikslų. Būtent jeigu kalbėtume apie papėgėlių krizę, e, prieš buvo Turkijos tie pareiškimai padaryti ar Balkanų keliai, mes Matome, kad ir Švedija, ir kitos penkios valstybės narės, kurios tęsia sienų kontrolę, nori tęsti tai, nes jos perėjo jau nuo 28 straipsnio skubios situacijos priemonių prie 27 straipsnio, jau numatyti numatomų aplinkybių ir, ir na, visa tai pasi, pasibaigs, aišku, tos priežastys jau pabėgėliai nebevyksta tokiais rautais ir, aišku, paskui pereinama prie, 20, prie 29 straipsnio, kuris dabar galioja. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad uh, nebuvo, aišku, planų tokio eiliškumu panaudoti tų straipsnių, bet, e, na, galvojant apie saugumo priežasis, tai čia gal Prancūzijos ir Maltos buvo labiau atvejai, kuriuos mes išanalizavom, bet čia kėlėme klausimą dėl to, ar sienos iš tikrųjų yra teisingas atsakas į terorizmo krizę ir kiek tos priemonės padeda išardyti teroristinės grupuotės, teroristinius tinklus. Ir čia vėlgi matome, kad stinga proporcingumo ir e, to būtinumo elementų, kurie leistų pateisinti tokių priemonių įvedimą. Dėl kitų klausimų, dėl e, migrantų vaikų, kad jie palikti e, vieni. Čia jūs teisingai pabrėžėte, kad būtent tai yra aktualiausias klausimas. Uh, Ir aišku, kad valstybių narių mm, baimės yra dėl tos antrinės bangos, tai vadinamų teisėtų migrantų, kur galbūt vienoje valstybėje jiem galėtų galioti prieglopščio taisyklės, kitoje galbūt ne. Tai čia tas klausimas yra iš tikrųjų toks, kaip yra taikoma bendra prieglopščio sistema Europoje. Um, Džiaugiamės, kad yra vis daugiau ir daugiau diskusijų, kaip reikėtų Dubliną pertvarkyti, kaip e, Europos prieglapščių sistemą reikėtų pertvarkyti, kokios būtų alternatyvos. Ir galiausiai dėkoju e, ponui Koelio už tai, kad pritarėte mūsų mintims dėl policijos patikrinimų ir sienos kontrolės, to palyginimų, tų prieš pastatymų. Bent jau pagal Šengeno kodeksą e, paskirstimas yra toks. Policijos patikrinimai turi būti atsitiktiniai, e, momentiniai patikrinimai paremti e, tam tikrą informaciją, žvalgybinę informaciją, o pasienio kontrolė čia yra tokia sisteminė priemonė, kuomet, pavyzdžiui, policija būdi kažkur tai e, pasienio zonoje ir e, tikrina žmonės migraciniais tikslais. Tai čia tokių yra įrodymų ir, ir jaunimo organizacijos, pavyzdžiui, ką sako, pavyzdžiui, Schengen Watch stebi, kaip visos tos priemonės įgyvendinamos praktikoje. Tai galbūt iš tikrųjų reikėtų čia daugiau erdvės. Na ir galiausiai tikrai raginame čia, kreipiamės į čia susirinkusius, mes raginame Europos parlamentą e, imtis priemonių, mes tikrai suprantame, kad jūsų darbo tvarkės yra nepaprastai įtemptos, labai tai suprantame, tačiau galbūt e, tikrai galėtumėt kartais nueiti į tą slaptą e, salę ir mm, pasiskaityti, pavyzdžiui, dėl tos neskelbtos misijos į Graikiją, kas buvo ta slapta informacija, visi tie elementai, kurie nepaprastai nepaprastai svarbus, nes aš manau, kad būtina užtikrinti demokratinę atskaitomybę. Um, Steve. Ačiū, poniai Vasiliutėjai. Uh, dabar Steve. Questions. Um... Dėl bendrų tų visų išlaidų kainų um, mes žiūrėjome į tiesioginę ekonominę kainą. Um, aišku, buvo ir socialinė kaina, kas bendrais bruožais, aišku, įvertinta. Tie Pavyzdžiui, tokie e, dalykai, kaip kad ar šeimos nariai gali užsimti tam tikrą veiklą, dirbti, užsimti verslu, dėl, dėl kelionių, visi tie elementai, aišku, yra abejonių, bet jeigu mes lyginame tai su ta kaina, jeigu nebūtų vesta sienų kontrolė, na, manau, kad čia būtų kitokia situacija nei e, praeitais metais, kaip daugelis pabrėžė, pavyzdžiui, dėl tų skaičių, kiek žmonių atvyksta į ES, mm, skaičiai dabar daug mažesni nei buvo 2015 metais, per vasarą, pavyzdžiui, tai buvo, aš nežinau, ar tai buvo es Turkijos susitarimo padarinys, ar, ar kitos priežastys tai nulėmė, bet e, tie skaičiai tikrai daug mažesni. Vakarų Balkanų kelias taip pat uždarytas, taigi nėra ten tų didelių skaičių ir per tenai, kas e, vyko, Vokietija. Paskui į, į, į Daniją, Švediją keliaudavo toliau, ką matėme praeitais metais. Dabar visą tai e, žinome, situacija Vengrijoje uždaryta. E, na, buvo daug kritikos, bet dabar jau nebėra tų didelių skaičių vykstančių per Vengriją, sakykime manau, labai svarbu įvertinti tuos dalykus. Daug kas vyko praeitais metais, dabar nebevyksta. Aš sutikčiau su tuo, kad pavyzdžiui, Švedijos valdžios institucijoms kitoms valstybėms turėtų būti pateikta informacija kaip galima anksčiau, kad jie galėtų planuoti savo tolesnius veiksmus, kaip jūs teiravotės, pavyzdžiui, dėl to, kad, kad policija net ne, ne, nežino, kaip planuoti savo tolesnį darbą. Um, reikėtų paaiškinimų, kad paskui žinotų tos institucijos, ką jos galės daryti. Uh, Iš tikrųjų, kai yra tie dideli skaičiai žmonių, kurie vyksta į ES per mūsų valstybės, kai, kurie, e, kai, kurie, kai kurios teisinės nuostatos pakeistos, pavyzdžiui, tie kažkai taškai e, įkurti dėl sienų kontrolės, taip pat yra daug pakeitimų, daug veiksmų. Išorės sienų kontrolė, na, mes negalime ignoruoti tų visų išorės veiksnių, e, reikia turėti tai omenyje praeitais metais kokia situacija buvo, manau, kad visi tie veiksniai prisideda prie to, kad nereikėtų tęsti tų pas e, e, sienos kontrolės priemonių. Manau, kad iš tikrųjų po šešių mėnesių reikėtų peržiūrėti dar kartą, net jeigu ir būtų tas šešių mėnesių pratesimas pritaikytas. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl parlamento gaunamos informacijos apie Schengeno vertinimą. Per kitą sesiją mes tai dar įvertinsime, bet be abejo, kad mums tai yra svarbu. Parlamentui ta informacija yra reikalinga. Be abejo, kai kuri informacija yra slapta, galime padiskutuoti apie tai, kaip komitetui gauti informaciją apie atskiras valstybės narės, bet e, manau, kad e, čia galime daug ko pasimokyti ir apie Schengeno funkcionavimą iš to vertinimo. Daugiau pasisakysiu, kai pereisime, apie, kai pereisime prie kitos sesijos. Tik noriu pasakyti, kad kai 2011 metais siūlėme peržiūrėtą teisės aktą, tai kalbėjome apie tai, kad Schengeno mechanizmą reikia nuolat peržiūrėti per pirmąją dviejų metų ataskaitą yra kalbama apie policijos patikras pasienyje ir gal jums atrodo, kad nepakankamos buvo patikros, bet mes čia darėme, ką galėjome. Dėl to, kaip stebėti tai, kas vyksta valstybėse narėse, kuriuose dabar laikinai yra gražintos vidaus sienos. Mes praėjusį mėnesį parengėme ataskaitą, ten yra išdėstyti metodai. Mes keitėmės informaciją su valstybėmis narėmis, bet buvo ir nepraneštų vizitų į Austriją. Taip pat buvo vizitas į Prancūziją, tai prisideda prie komisijos vertinimo. Dėl laiko terminų kada mes žinosime, kaip viskas bus po lapkričio, tai ten irgi yra kalbama rugsėjo mėnesio komunikate. Ir po to bus primamas sprendimas pagal tuos duomenys, kurios valstybės narės turi pateikti iki spalio 15 dienos. Dėl nelidimų nepilnamečių, tai aš siūlyčiau pakalbėti dvišalių pagrindų su kolegomis. Ja, kaip suprantu, buvo gražinti nepiln, nelydimi nepilnamečiai Daniją, bet aš nenorėčiau dabar į tai atsakinėti, reikėtų du šalių pagrindą aptarti. Labai ačiū, Belinda, mes niekam nesakysime apie vizitą į Austriją. Mes e, jau dabar viršėme laiką, kadangi pakeitėme programą, bet e, norėčiau padėkoti šiems kalbėtams už atliktą darbą. Styvai, labai ačiū, labai vertiname jūsų darbą. Dėkoju jums visiems. Ačiū už kantrybę, kolegos, o dabar galime pereiti prie antrosios sesijos. Noriu paprašyti antrosios sesijos kalbėtojų ateiti ant podimo, tai yra ponas Fabris Legeri, vykdomasis Frontex direktorius, ponas Olive Seifat, ponas Vojte Kaločinski iš Europos komisijos vidaus reikalų generalinio direktorato. Dabar taupydamas laiką aš pristatysiu šią sesiją. Antrosios sesijos svečiai kalbės apie Šengeno vertinimo mechanizmą ir pažeidžiamumo vertinimą pagal teisinį pagrindą ir taip pat naują pasienio bei pakrančių apsaugos agentūrą. Ponas Legeri yra Frontex vykdomasis direktorius ir jis e, gali paaiškinti, ko tikisi iš naujos agentūros. Džiugiuosi, kad vykdomasis direktorius atvyko į mūsų posėdį. Labai naudinga, kad jis šiandieną pasisakys. O kolegos, gal galėtumėte ateiti ir galėsime pradėti. Okay, so if everyone settled down, we can, uh, we can... Kai visi ateis į savo vietas, galėsime pradėti antrąją sesiją ir suteiksiu žodį ponui Legerį. Thank you very much, Mr. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už šį kvietimą. Džiugiuosi, kad e, pirmą kartą galiu čia kalbėti kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomasis direktorius. Pavadinimas toks naujas, sako pirmininkas, kad programoje dar esame įrašę Frontex. Labai atsiprašau, čia e, neįtraukime to naujo pavadinimo. Pone pirmininkė, gal tai nebuvo klaida? Aš manau, tai tarsi vardas ir pavardė. Mes juk visi turime ir vardą, ir pavardę. Noriu pasakyti, kad aš esu pasirengęs glūdžiau bendradarbiauti su parlamentu. Žinau, kad pagal naują reglamentą yra suteikiama daugiau galių, daugiau priemonių, parlamentui numatoma didesnė atskaitomybė, todėl aš džiaugiuosi turėdamas šią galimybę dalyvauti jūsų posėdėje kaip e, Europos sienų ir pakrantės apsaugos agentūros vykdomasis direktorius galėsiu daugiau pakalbėti apie mūsų veiklą. Dabar dėl rizikos vertinimo ir pažeidžiamumo vertinimo noriu papasakoti, kokia yra agentūros veikla. Aš norėčiau apibrėžti, kas yra ta rizikos analizė ir kokią praktiką vadovaujasi agentūra. Rizikos analizė yra tokia veikla, kuri susideda iš stebėsenos pagrindinių rodiklių, kurie veikia situaciją prie išorės sienų analizės. Tai e, gali būti ir neteisėtos migracijos rautai, bet ir tam tikri pavojai. Pavyzdžiui, nusikalstamų tinklų kūrimas kai kuriuose šalyse, kartais tai gali veikti ir už ES ribų. Taip pat gali kilti ir kitų pavojų susijusių su terorizmu. Dabar tai yra jau agentūros įgaliojimai. Agentūra turi bendradarbiauti su Europolu ir kitomis nacionalinėmis institucijomis šioje srityje. Rizikos analizė yra tų pagrindinių rodiklių stebėsena. Mes į tai atsižvelgdami norime geriausiai paskirstyti išteklius. Geriausias išteklių paskirstimas reiškia, kad ištekliai visuomet visur yra riboti. Ar tai būtų nacionalinis ar ES lygis. Vadinasi, mums reikia pagalvoti, kaip kuo geriau juos laiku panaudoti. Mes rengiame rizikos analizės ataskaitas, kai kurie iš jų, tai yra strateginiai, yra pristatomi parlamentui, tarybai ir komisijai. Be to, reguliariai mes rengiame ataskaitas, kur yra pateikiamas rizikos analizės turinys. Tai leidžia agentūrai perskirstyti išteklius ir vykdyti bendras operacijas. Yra ir tokių dokumentų rizikos analizės srityje, kurie gali pagelbėti valstybinariai priimti sprendimą arba bent jau padėti įvertinti agentūros išvadas ir vėlgi į tai atsižvelgiant perskirstyti ir techninį įrangą, ir darbuotojus, ir nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis. Tai gali padėti numatyti ir bendrus veiksmų planus, taip pat e, bendrus veiksmus. Visa tai yra nustatoma remiantis rizikos analizę. Negana to, e, vyksta bendradarbiavimas šioje srityje ir su ne ES valstybėmis narėmis. Bendradarbiavame su Turkija, su Afrikos šalimis Mes e, kiekvieną dieną gauname duomenų ir informacijos, e, žvalgybinių duomenų galima būtų pavadinti iš mūsų bendrų operacijų ir taip pat iš palidovinių vaizdų. Tai yra mūsų įnašas į rizikos analizę. Čia mes e, vadovaujamės informacijos rinkimu. Norėčiau pakalbėti ir apie pažydžiamumo vertinimą. Tai yra viena iš naujų agentūrai priskirtų užduočių pagal naują reglamentą. Norėčiau dabar apibrėžti pažydžiamumo vertinimą. Mes dabar ketiname patvirtinti metodologiją. Valdyba kitą savaitę turi tai padaryti. Pažydžiamumą vertinimą apibūdinčiau taip. Tai yra veiklos auditas, kuris leidžia pasižiūrėti į valstybių narių pajėgumus ir jų sugebėjimą naudotis turimais ištekliais atsižvelgiant į pavojaus tipą ir lygį. Tai iš vienos pusės mes turime rizikos analizę, o dabar kalbu apie pažydžiamumo vertinimą. Pažydžiamumo vertinimas leidžia pasižiūrėti, ar turimos priemonės ir tai, kaip valstybė narė dirba, atitinka situacijos reikalavimus. Tai yra susijęs su pajėgumais, su pareigūnų skaičiumi, su techninė įranga ir taip pat su pobūdžiu. Institucijos turi pasinaudoti tais ištekliais kaip įmanoma geriau. Pažeidžiamumo vertinimas skiriasi nuo rizikos analizės. šis vertinimas neturi būti vertinamas kaip dar vienas rizikos analizės sluoksnis. Tai yra du skirtingi dalykai. Pažydžiamumo vertinimo tikslas yra štai koks. Tai leidžia nustatyti priemonės, kurios valstybės narės turėtų įgyvendinti tam, kad galėtų įvykdyti veiklos operatyvinius įgaliojimus. Kitą savaitę aš siūlysiu agentūros valdybai patvirtinti pažydžiamumo vertinimą. Tai atitinka reglamentą, dėl kurio ir jūs balsavote. Ir jei valdyba patvirtins pažeidžiamumo vertinimo metodologiją, tada mes galėsime valdyboje patvirtinti planą. Jau esame pasiūlę dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir komisija seminaruose. Rinksime duomenis, o tikslas bus numatyti tokias tokius pagrindinius scenarius, tada galėsime pasižiūrėti, kokie gali būti lyginamieji rodikliai, kokia yra įprasta situacija ir kai žinosime, kokia yra įprasta situacija, galėsime matyti nukrypimus. Bet kaip žinote, e, įprastumo, normalumo apibrėžimas kartais yra iš ties sudėtingas. Bet kuriuo atveju mes atsižvelgsime į geografinius ypatumus, į su tuo susijusius iššūkius. Kai kurios šalis susiduria su geografiniais iššūkiais, tai reiškia, kad ir įranga, kurios joms reikia, yra kitokia negu e, ta įranga, kurios reikia kitur esančioms valstybėms narėms. Šiek tiek informacijos apie kitų metų kalendorių. Jei valdyba patvirtins metodologiją kitą savaitę, tai kitais metais mes įvertinsime visas valstybės narės. Pirmiausia, mes patikrinsime metodologiją trijose valstybėse narėse savanoriuose, bet po to tai bus taikoma visoms valstybėms narėms. Žinau, kad dažnai yra užduodamas toks klausimas, kaip yra susijęs pažydžiamumo vertinimas ir Šengeno vertinimas. Tai po to dar ir komisija pasisakys, bet aš noriu pasakyti, jog tai yra du skirtingi procesai. Šengino vertinimas labiau skiria dėmesį Šengino erdvės reikalavimo atitikčiai, o pažeidžiamumo vertinimas ne tiek žvelgia į teisinius aspektus, kiek patikrina, kokie yra pajėgumai ir kiek jie yra veiksmingi. Gali būti valstybių narių, kurios visiškai laikosi taisyklių Šengeno reglamento, bet jeigu jos tinkamai nesinaudoja įrangą ir priemonėmis, tai tuomet jos netitinka tų efektyvumo reikalavimų. Noriu pasakyti, kad pažydžiamumo vertinimas yra testinis procesas. Tai reiškia, kad visos valstybės narės pateks į šį vertinimą o Schengeno vertinimo mechanizmas veikia kitaip. Jei agentūra pastebės, kad kažkas veikia netinkamai, jei bus kažkokių netikėtų situacijų, tai tuomet vykdomasis direktorius gali nuspręsti atlikti dar vieną specifiškesnį pažydžiamumo vertinimą. Ir tas pažydžiamumo vertinimas gali apimti konkrečias valstybės narės tam, kad būtų galima gerai įsigilinti į esamą situaciją ir pasirengti panaudoti priemonės. Čia mes nesiekime kaltinti valstybių narių. Mano supratimu, agentūros vaidmuo yra nuspėti galimus sunkumus ir parengti priemonės tam, kad būtų galima skirti daugiau įrangos ir numatyti daugiau operatyvinių veiksmų, jeigu tai bus būtina tie pažeidžiamumo vertinimai gali būti įvairūs. Vienas pavyzdys. Ar ES pasienio pareigūnai yra pasirengę kovoti su dokumentų klastojimu ir koks kyla saugumo pavojus? Taigi, Reikėtų pasižiūrėti, ar yra pasirengę darbuotojai nustatyti, ar dokumentas yra suklastotas. Kasgi bus, jeigu e, kai kurios valstybės narės nebus pasiruošusios nenumatytiems atvejams ir negalės e, susidoroti su dideliais migrantų ar pabėgėlių srautais. Šiuo atveju tai nėra teisės akto netitiktis, tai yra susijęs su e, tos vietos pajėgumo efektyvumu Man buvo skirtos 10 minučių, tad e, aš norėčiau pasakyti, kad mes labai glaudžiai dirbome su Europos komisija. E, net ir Šengeno vertinimo mechanizme mes taip pat atliekame savo vaidmenį, dalyjamės ekspertinėmis žiniomis ir kartais netgi įkvėpiame komisiją priimti e, sprendimą, kur turėtų vykti tas netikėtas vizitas. Ačiū. Thank you, Mr. Legeri. Um, Ačiū, ponė Legeri. Dabar pasakys ponas Seifart, kuris uh, vadovauja, yra vien, uh, e, skiriaus C2 direktoriaus pavaduotojas uh, vidaus reikalų generalinėme direktorate. 10 minučių, 10 punktų. Pirmiausiai, jūs galėjote apie šengeno vertinimo mechanizmą, apie jautrumą silpnųjų pusių vertinimą ir nežint mūsų patikinimą, galbūt viskas yra taip pat, viskas dubliuojasi. Mes matome du svarbius elementus integruotos sienų valdymo, du elementus kokybės kontrolės e, mechanizmo. Ir egzistuoja aiškus skirtumai. Dabar dešimt punktų visus e, paaiškinsiu, nors ir kai ką pakartosiu iš to, ką sakė ponas Ledžeri. Pirmiausia, tikslas Šengeno vertinimo mechanizmo. Jis labai aiškus tai yra visa Šengeno aki, ne tik sienų kontrolė, bet ir policijos bendarbiavimas, duomenų apsauga, Šengeno informacinė sistema ir taip toliau. Visos e, priemonės, kurios numatytos Šengene ir apriektis yra platesnė negu jautrumo vertinimo atveju. Ir e, turime labiau legalistinį galbūt požiūrį į viską. Šią savaitę, pavyzdžiui, lankomasi Prancūzijoje, nepranešta apie šį e, apsilankymą Austrijoje. E, vyksta apsilankimas dabar, apie kurį iš anksto pranešta, ir žiūrima, ar apsilankimo metu to šalis laikosi šiandieno reikalavimų. Ir šiaip labai gerai yra, kad kai paskelbima ataskaita, valstybės narės sako, kad mes jau kol jūs rengėte ataskaitą, mes pagerino padėtį ir rekomendacijos nebe aktualius. Svarbiausia, šiandieno vertimo mechanizmą taikant yra, kas yra vietoje. Ir tai yra testiniai procesai ir mes žiūrime į priekį. Viskas yra pagrįsta prevencija, ypač norint užkirsti kelią panašioms situacijoms, kaip kad buvo pernai Reikia taip pat sustiprinti paėgumus ir parengti valstybių narių, kai buvo pasakyta, kad jos galėtų kvoti su kylančiomis problemomis, kad tai būtų ateityje. Ir kitas galbūt netoks dėlis, bet svarbus elementas valstybių narių e, pajėgumas prisidėti prie greito reagavimo tam tikrų pajėgumų Ir Šengeno vertinimo mechanizmas tai yra platesnis, o pažeidžiamumo vertinimas yra kur kas siauresnis. E, kontrolės sistemos ištekliai yra tikrinami daugiau techniniai aspektai, e, bet galima turėti daug transporto priemonių, e, sraigtasparnių svarbu ir pasižiūrėti, kaip skirtingos institucijos dirba tarpusai, ar koordinuoja veiksmus, ar vienodai žiūri tam tikrus aspektus. Ir tai taip pat svarbus elementas mūsų darbe. Aprieptis tą patį ir vienu ir kitu atveju valstybės narės, bet pagal šiandieno vertinimo mechanizmą vizitai, apsilankimai vietoje yra svarbiausi. 15 metais 21 kartą lankėmės valstybėse narėse. E, Devynis kartus e, prie sienos Austrija, Vengrija, Belgija, Niderlandai. E, apie tai buvo paskelta ir taip pat e, neviešinami apsilankimai buvo kiti surenkti. Austrai, pavyzdžiui, nustebo šią savaitę labai, nes jie nustebo mus pamatę, nes neturėjo jokios informacijos, kad mes lankysimės. 16 metais 16 iš viso surenkta vizitų, iš viso maždaug 20 per metus šeši kolegos dirbantis komisijoje šioje srityje e, vyksta į vietą. Kaip įsivaizduojate, darbo krūvis yra didelis, ypač kalbant, kad reikia dar e, sekti, kas padaryta po to, kai parengtos ataskaitas po apsilankimo ir kaip pateiktos rekomendacijos tarybai. Metodologija taip pat dviejų, e, dviejoms, dviem sistemams taikoma skirtinga, bet yra panašumų. Šengeno vertinimo mechanizmo atveju egzistuoja standartinis klausimynas kuris gali būti labai svarbus informacijos šaltinis Frontexui, e, vertinant e, jautrumą, pažeidžiamumą ir mes siūlome e, visiškai dalytis informaciją su Frontexu komisijos ataskaita, tarybos rekomendacijos, veiksmų planai, labai aiškios rekomendacijos mūsų, kur valstybės narės laikos reikalavimų, kur nesilaiko kartais Mm, nes atrodo, kad e, nesilaikoma reikalavimų, bet tai gali būti tik tai e, stulpai prie sienos kitimo punkto, tai yra nedėlis dalykas, bet kartais reikia kur kas daugiau pastangų, kad būtų įgyvendintos rekomendacijos, reikia žiūrėti į struktūras valstybinarių, kad būtų įsiaiškinta, jos dirba veiksmingai. Metodologija e, pažeidžiamumo vertinimui ją parengė agentūra mm, kasdien apie tai dabar turbūt vos nekalbama tarp komisijos ir Frontexo ir su valstybių narių valdyba. Frontexe dirbame tai labiau yra gal darbas biure, nes uh, Labai svarbu, kad valstybės narės teiktų informaciją atliekant tokį e, vertinimą, kurios prašo agentūra ir valstybės narės pateikia išsame informaciją. Reikia, kad jos pateiktų tokią informaciją, kad atsakytų į klausimus apie bet kokius e, rodiklius ir panašiai. Taip pat reikia nepamiršti ryšio palaikymo pareigūnų Frontexo valstybės narėse, kurie prisideda prie informacijos rinkimo. E, Ir dar gal netokia teisinė kalba pasakysiu, kad pažeidžiamumo vertinimas yra geras būdas valstybėms narėms pagerinti veiklą, e, tarsi neprarandant autoriteto, nes informacija neišeina plačiai, e, nepasiekia tų valstybių narių, bet e, vykdantisis direktorius EPCG E, kalba su valstybės narėmis ir gilinamasi, ar jos e, vykdo reikalavimus prieš e, pradedant taikyti atitinkamus straipsnius reglamento. O vertinimo sistemos atveju dirbame su agentūra ir prieiga prie informacijos yra labai svarbi, ne tik taryba, bet ir Europos parlamentas gauna ataskaitas. Uh, ir turime pasakyti, kad mes siunčiame ataskaitas, bet kaip aiškėjo, ne visuomet e, per formalius kanalus, kartais siunčiame elektroniniu paštu, bet reikėtų užtikrinti ofic... siuntimą oficialiais kanalais. Ir šiandieno vertimo ataskaitų slaptumas kelia problemų dėl jų platinimo, bet galbūt mes galėtume susėsti ir pagalvoti, kaip išspręsti šią problemą, nes kai kur informacija yra jautri, bet neturėtume mes pradėti kaltinti e, vieni kitų ar valstybių narių, nes tai nepadeda joms taisyti padėties, net galime sulaukti priešingų reakcijų. Dėl to reikia labai atsargiai žiūrėti tas ataskaitas. Ne iškart reikia e, skelbti visą informaciją. Teisinis pagrindas yra kit, skirtingas. E, Šengeno vadovas, katalogai Šengeno ir kiti elementai. Mes su Frontexu neseniai e, kalbėjom apie vieną svarbų dalyką. Reikia užtikrinti, kad du kart nebūtų renkama ta pati informacija. Tai kartais gali atsitikti ir pavyzdžiui, kai e, ekspertai e, e, vyksta vertinti pažeidžiamumo, reikia info, tą informaciją tą pačią pateikti, kai yra vertinamas Schengeno mechanizmas. Ir taip pat e, sąsąją šio mechanizmo su e, fondais, reikia, kad būtų numatytas finansavimas e, tokiems inspekcijoms vietoje pagal šiandieno vertimo sistemą. Mes ateityje dar kalbėsime apie tai, Ir pavyzdžiui, jeigu bus nustatyta tam tikrų problemų pažeidžiamo vertinimo metu, reikia numatyti ir finansavimą problemams spręsti tiek, galiu pasakyti, bet pasakysiu, kad komisija yra starčių sergėtoja, atsakinga už Šengeno gyvenimą. Kita vertus, Frontex vaidmuo yra susijęs su operaciniais dalykais. Reikia mm, pirmiausia nustatyti jam, kur yra problemų, operacinių trūkumų. Kas penkerius metus, ne kas penkerius metus, o reguliariai e, reikia atlikti vertinimus netgi nepolitiškai, ypač tada, kai kyla problemų. Ačiū. Trys e, kolegos nori pasakyti, ponės Sipir, ponas Dupre, Koelio ir ketvirtas ponas Pavel. Ar dar kas nors norite pasakyti? Pane Sipel. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti konkrečių klausimų dėl pažeidžiamumo vertinimo. Tai yra tarsi svarbiausias rizikos vertinimo elementas. Bet taip pat kyla tam tikrų klausimų dėl to, ką galima patarti valstybės narėms, kokiu priemonių joms reikia skirtingomis situacijomis. Mano klausimas būtų toks. Jeigu egzistuoja aiškus pavojus arba, pavyzdžiui, e, numatoma, kad gali labai staigiai prie išorės sienų padidėti migrantų skaičius, ar galite pateikti pavyzdį, koks bus konkretus patarimas valstybėms narėms? Antras klausimas Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties valstybė nari nori kažką daryti, bet neturi galimybių to padaryti dėl to, kad trūksta finansų ar panašiai, ar egzistuoja galimybė pritaikyti solidarumo principą ir paremti tas šalis techniniais ir finansiniais ištekliais ar Europos lėšos tokiu metu naudojamos tokiu atveju, ar siekiama užsitikrinti solidarumo, tam tikrą finansavimą pagal solidarumo principą tarp valstybių narių. Ir ar tai turi poveikį valstybėms narėms, kai vertinti riziką ir ar tai atsiliepia e, jūsų bendarbiavimui su trečiosiomis šalimis? Ar tos pačios priemonės valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse taikomos? Ir jeigu Pavyzdžiui, matoma, kad nemigracijos problema, ką matome kai kuriuose valstybėse narėse, terorizmo grėsmių ir ar uh, smurtiniai režimai, kur žmonės yra kankinami, persekiami ir jeigu tai tokios tendencijos stiprės, ar jūs turite minčių, ką tai galėtų reikšti valstybėms narėms ir kokios turėtų būti priemonės. Ponas Dupire, ačiū. Labai atidžiai išklausiu abiejų pasisakymų. Ir e, pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu atsidapęs europietis ir visuomet maniau, kad bendras sienas reikia bendrai valdyti ir toks, tokia yra mano filosofija. Ir aš sieksiu, kad tas principas ir būtų įtvirtintas, bet e, aš jaučiuosi kažkaip nepatogiai, nes e, pažeidžiamo vertinimas užtikrint siekiamas įvertinti valstybių narių pajėgumams, užtikrinti sienų kontroliai. Ir pavyzdžiui, e, jeigu valstybė narių padėtis yra skirtinga, galbūt aš šiek tiek paprovokuosiu jūs. Pavyzdžiui, jeigu mes e, gilinamės į pažeidžiamumą ir yra E, vieną situaciją, e, kai kalbame apie poną Ciprasą, poną Rensį ir poną Orbaną ir išteklius, nes absoliučiai skirtinga yra situacija. Vienas dalykas yra e, jūros siena, Vengrija neturi sienos, turi tik sausumos sienas, taigi kokias jūs taikytumėte baudžiamasias tam tikras priemonės. Ir kitas dalykas, galbūt toks e, biurokratinis, jūs sakote, kad reikia vengti informacijos rinkimo dubliavimuose, jūs rengiate e, apsilankimus vietoje, jūs, aš esu įstikinęs, dirbate puikiai, bet man kyla tam tikrų klausimų. Siekiama padidinti išteklius Frontexo, bet ką tai e, reiškia vietoje, jeigu pavyzdžiui dabar net važiuoja e, e, daugiau, nebeatvažiuoja daug žmonių, nebetvyksta per Turkiją į Graikiją, tai Turkija kontroliuoja ne Frontexas, o Italijoje matome, kad tūkstančiai žmonių atvyksta į Italiją. Taigi Frontex sekso vaidmuo. Yra labai daug tokių klausimų. Žmonės manęs klausia ir aš noriu paklausti, kokie yra, o, kokie yra operaciniai pajėgumai šios institucijos. Aš nekritikuoju, aš paprasčiausiai klausiu, kad galėčiau atsakyti tiems žmonėms, kurie, kurie manęs klausia. Ponas Pavel. Dėkuoju, aš taip pat esu labai patenkintas, kad atsirado nauja uh, agentūra ir aš manau, kad mes turime bendrai žiūrėti ES sieną ir darytis ištekliais, apsaugodami sieną. Mes vis tik tai dabar turime vidinės sienas ir, ir kitų problemiškų sienų. Trys e, ES narės, kurios nepriklauso, nepriklauso Šengeno zoną ir jūs sakėte, jūs tikrinate, kaip laikomas reikalavimų net ir tose trijose nenarėse ir kad jūs e, atliekate pažeidžiamumo vertinimą agentūros. Mano klausimas, ką Jūs galite pasakyti apie tikslumą ir pasirengimą atremti iššūkius tokius, kaip kad kilo 15 metais prie kitų sienų, pavyzdžiui, tų trijų valstybių narių, lyginant su Šengeno valstybėmis, kuriuose buvo problemų, kurios panešė apie problemas ar kuriuose buvo problemų saugant sienas anksčiau. Dėkoju. Dar ponas Koelio. Dėkuoju, pirminkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog manau, kad Šengeno vertinimo mechanizmas, kaip ir Šengeno informacijos sistema, yra e, tarpusavio pasitikėjimo pagrindai, bet keliasi klausimą. Jeigu sukūrėme šengeno vertinimo, e, kam sukūrėme šengeno vertinimo mechanizmą, reikėjo įvertinti. Kai kurios valstybės narės nebuvo pasirengusios įstoti į Šengeno zoną e, pradžioje, bet jos yra pasirengusios tą padaryti, turi vis tiek laikytis visų reikalavimų. Dėl to atsirado tas mechanizmas. Ir dėl um, E, apsilankimų nenumatytų, apie kuriuos nepranešama. Mes norėjome, kad tai būtų galima padaryti, nes tai yra viena iš svarbiausių priemonių šiandieno vertinimo mechanizme. Bet man neaišku yra, koks egzistuoja skirtumas tarp pažeidžiamumo vertinimo ir naujo vertinimo mechanizmo. Aš norėčiau padėkoti abiems kalbėtėms, kurie bandė paaiškinti mūsų tas skirtumus. Galbūt mano kaltė tai yra, bet aš bijau, aš ne, nematau aiškaus skirtumo. Aš suprantu, kad naujasis Šengeno e, vertinimo mechanizmas yra platesnės, apri, platesnės apriepties ir kad e, pažeidžiamumo e, vertinimas siekia užkirsti kelią galimoms problemoms. Bet nesutinku su mintimi, kad vienas yra labiau techninio pabudžio, kitas teisinio. Pateiksiu Jums konkretų pavyzdį. Jeigu iškyla problema prie išorės sienos, naudojant šiandieną informacijos sistemą. Manau, kad tai yra labiau techninis negu teisinis dalykas, tačiau neteisingas tos sistemos naudojimas gali padaryti taip, kad e, sieno, sienos kont, kontroliuojant sieną kils daug problemų. Ir Šengeno vertimo mechanizme taip pat e, žiūrima į Šengeno informacijos temą. Taigi aš nematau, kaip galima išvengti dubliavimuose tų dviejų sistemų. Ir naujoji agentūra, tiek Europos komisija, turi pasižiūrėti, kaip išvengti tų dvigubų pastangų, dvigubo darbo ir kaip užtikrinti informacijos mainus. Dar e, du klausimai baigiant komisiją. Jūs sakėte, kad uh, e, rodimas pirštais nebepasiteisina. Aš galiu sutikti su jumis, bet kai rekomenduojama uh, šaliai kas nors ir kai tai paskelbiama viešai, tai šalis įvardyjama be problemų. Tam tikrų būdų mes tuo metu tarsi ir badome pirštais į tas šalis. Ir jeigu ataskaitos dabar e, priskiriamos slaptiems dokumentams, aš galiu pasakyti, kad aš neperskaičiau jų visų, bet daugybę su perskaitęs e, tame uždaroje patalpoje pagal visas taisyklės, bet 95 procentai e, nepateisina įslaptinimo tų ataskaitų. Ir ataskaitos, aš manau, kad iš dalies bent jau gali būti skelbimas. Aš komi, suprantu komisijas, jie lengviau pasakyti, kad e, viskas yra įslaptinta ir galbūt išslaptinti tam tikras dalis, bet mums nepalengvės darbas, jeigu mes ir toliau įslaptinsime visas tas, kas net jeigu ir turinys nepateisina to proceso. Ačiū. Ačiū, Karlos. Um... Ačiū, Karlos. Tai gal nuo pono Ležerį pradėsiu. Neturime labai daug laiko, tai prašysiu atsakyti į pagrindinius momentus, pagrindinius klausimus. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu vėlgi įtikinti Jūs, kad yra skirtumas e, tarp e, gyvenimo įvertinimo ir šiandieno įvertinimo. Man atrodo, Tai viena kita papildomas procedūros, e, tvarkaršiai yra skirtingi, taikymo sritis yra skirtinga ir tai, kaip sprendžiama problema taip pat. Galimybės vertinimas nėra tokia absoliuti tiesa. Kai eina kalba apie teisinius dalykus, aišku, galbūt interpretavimai įstatymo gali būti skirtingi, pavyzdžiui, tai teisėjai, advokatai gali gal skirtingai interpretuoti nuostas, bet yra um, aiškios taisyklės ir mums čia, šiame įvertinime yra tokia pagrindinė bazinė linija, kad su metais, kiekvienais metais galbūt reikės įvertinti, kas tai yra normalu prie išorės sienų. Pavyzdžiui, jeigu imtumėm 2020 metus kaip tą pamatinę liniją, uh, bazinę liniją, ar 2015 metus imtumėm kaip tuos bazinius atraminius metus, kas yra mm, tie migrantų srautai, kokia ta situacija, ką galėtų valstybės narės, mm, ką turėtų įveikti, jeigu imtumėm 2010 ar 2015 metus, kaip tos pamatinius metus, tai būtų skirtingi dalykai. Valst valstybės narės galbūt gali būti pajėgios taikyti įstatymus ir reglamentus, bet nepajėgios į, įveikti realią esamą situaciją. Tai turime suvokti, kad eina kalba apie pajėgumo efektyvumą. Tai man suteikia taip pat galimybę atsakyti ir tam tikrus klausimus dėl uh, rekomendacijų uh, pateikimo, pavyzdžiui, palyginant šiandieną ir uh, galimybių vertinimą. Uh, iš agentūros požiūrio taško, jeigu mes matome, kad kažkuriuose, kažkuriuose atkarpose sienos nėra pakankamų pajėgumų valstybėse narėse, techninių, pavyzdžiui, pajėgumų neturi, gal personalo neturi, ar duomenų bazių neturi, ar jungčių prie duomenų bazių neturi pakankamai. Uh, mes matome konkrečiai, kad yra tam tikros atkarpos, kur ne, realiai neįmanoma suregistruoti m, mm, migrantų, panaudoti visas priemonės neįmanoma galbūt. Tai mm, ta agentūra mato, pavyzdžiui, jeigu turime 50 neteisėtų migrantų ar e, pabėgėlių atvykstančių kasdien, mm, kokie padariniai visai šengeno sistemai yra vienas dalykas, o jeigu yra, tikrai nepalyginsi to su, kur pavyzdžiui 5 tūkstančiai ir 50 tūkstančių e, tokių asmenų per dieną atvyksta, tai reikia turėti omenyje, štai tokios ta, ta, atraminiai taškai, kokie yra, kokia yra ta bazinė situacija, su kuo lyginame. Uh, kokie tuomet yra tie nukrypimai, kokių papildomų priemonių reikia. Reikia papildomai įvertinti e, tą situaciją ir tada siūlyti, kokios galimos būtų priemonės. Kartais ta a, skubi reakcija reaguojant į krizę, numatant tą krizę, ką jį reiškia, tuomet lemtų tam tikras priemonės, kurios būtų skirtos padėti valstybėms narėms. Greičiausiai e, tą lydėtų taip pat ir tikslai, pavyzdžiui, dėl vidurio trukmės laikotarpio, kaip reikėtų stiprinti konkrečiai tos valstybės e, pajėgumus kartais reikia europinius pajėgumus, pajėgumus stiprinti. Reikia spręsti, pavyzdžiui, ar turime pakankamai mm, ekspertų suklastotų dokumentų srityje, sakykime. Čia ne vien atskirai kiekvienai valstybė nariai turėtų būti orientuoti tokie klausimai, bendrai visai ES reikia kelti tokius klausimus. Ar turime pakankamai pajėgumų, kaip reikia su kokią pusiausvyrą čia reikėtų sukurti, pavyzdžiui, rekomendacijos uh, turėtų spręsti ir nedėliotinas priemonės, ką skubiai reikia padaryti, bet ir taip pat reikia galvoti apie vidutinės rūkmės laikotarpį, pavyzdžiui, kiek reikia stiprinti tam tikros srities pajėgumus tam tikroje valstybėje. Reikia nepamiršti trečių valstybių um, aspekto, reikia įvertinti, um, aišku, kokie yra pajėgumai mūsų valstybės analėse, bet jeigu mes matome iš rizikos analizės tam tikrų ženklų, kad pavyzdžiui yra tam tikrų rizikos aspektų kažkokioje valstybėje ir mes galime, aišku, aiškiai pasakyti, kad dėl geopolitinių ar ekonominių ar dar kažkokių tai priežasčių mm, galime prognozuoti, jog nelegalių migrantų ar pabėgėlių srautai atkeliaus šios valstybės prie mūsų sienų. Iš tam tikro regiono galbūt matome, kad kažkokie tai teroristinės grėsmės e, stiprėja ar kažkokios kitokios saugumo grėsmės galbūt stiprėja, matome, tai reikia ruoštis tam ruostuose, pavyzdžiui, mes mm, galime numatyti galbūt, kad bus tokia grėsmė ir tam ruoštis ir stiprinti pajėgumus konkrečiai ten. Trys valstybės yra ES narės, bet ne Šengeno narės konkrečiai, tai aš turiu pasakyti, turiu pabrėžti, kad mm, galvojant apie uh, Mm, tų to, jautrių pažeidžiamumo galimybių vertinimą ir Šengeno tą vertinimą reikia pasakyti, kad nėra dubliavimo čia, bet agentūra pradėjęs pažeidžiamumo tikimybės vertinimą uh, visose valstybėse narėse, tam, kad būtų galima ir solidarumą užtikrinti tarp valstybių narių. Ir aišku, dėl to būtent mes ir buvome Bulgarijoje praeitą mm, savaitę kartu su komisaru Romopolus ir pirmininkaujančia Slovakija, e, jos atstovais mes ten inauguraciniuose renginiuose dalyvavome e, būtent sienos uh, E, išorės sienos e, pajėgumų stiprinimo prasme, kadangi tai yra ES išorės siena. Taip pat buvo keletas klausimų dėl e, geografinių aspektų, dėl to, kaip mes e, atliekame pažydžiamumo tikimybių vertinimą. Geografiniai aspektai yra labai svarbus, nes mes turime tam tikrų kaiminių valstybių, kur, e, pavyzdžiui, sakykime, kur yra ar tai jūros ar, ar sausumos siena, be, e, poreikiai skiriasi ir pajėgumai skiriasi, specifika skiriasi. Taigi čia aš jau nekartą susakęs, kai tokie klausimai buvo keliami nebūtinai parlamente, pavyzdžiui, na, mm, sienų statymas, tas tvirtinimas vis tik tai, na, nelei, ne, ne visais atvejais leido užbėgti už akių tiems mm, įvykiams, juk buvo, sie, buvo valstybių, kur, pavyzdžiui, 2015 metais valstybės kai kurios statė sienas, bet Na, reikia atsižvelgti į tą įvairovę. Šešios e, valstybės narės pasisiūlė savanorėmis, iš kurių tris mes parinkome. Aš galiu jau ir pasakyti, tai yra Slovenija, Vokietija ir Suomija, jau dabar paviešinta ta informacija, tai galiu pasakyti, kad čia tikrai geografiniai aspektai labai skirtingi. Ir Yra ir, pavyzdžiui, oro uostai, kai kuriais elementais įtraukti. Tiesiog į tą tyrimą, kam čia Frontex ir, ir sienų kontrolės agentūra Europos, kam čia dabar daro, parlamentas um, sutiko padidinti biudžetą, buvo tai padaryta nais metais ir buvo jūro uh, sienų apsaugai trigub, patrigubintos lėšos. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, 100 50 tūkstančių gyvybių išsaugojimas buvo per gelbėjimo e, jūroje operacijas užtikrintas. Ir 2015 rūpjūtį, pavyzdžiui, kiek buvo registruota asmenų buvo beveik nu, nulis, dabar apie 95 procentus jau mes registracijų galime užtikrinti. Mm, be to agentūra uh, turi ir saugumo kontrolės priemonės, tai naujos priemonės po Paryžiaus įvykių buvo prašyta, kad agentūra padėtų, padėtų Graikijai ir Italijai užtikrinti saugumo stikrinimą. E, Šengeno mm, zonoje ta priemonė pritaikyta ir Frontexas suteikė pagalbos valstybėms narėms. Kaip pasakyti, kad tas naujasis mandatas, kurį, dėl kurio jūs balsavote, kaip viena iš teisės aktorių lygybos institucijų, mm, leido mm, ištai ištaisyti, iš, išspręsti e, tvarkingai e, tam tikrus klausimus dėl mūsų mandato, kad galėtumėm e, prie šiandien informacijos sistemos prieigas užtikrinti, kaip mes kaip institucija tai turime teisę daryti, mes toliau darysime tą, mes galime, galėjome žengti dar vieną žingsnį toliau. E, tai yra Pedra projektas Italijoje vykdomas ir, ir Graikijoje bus vykdomas ir, ir jis bus išplėstas plačiai. Iš esmės tai yra pokalbiai su migrantais, įvertinant bendrąją e, riziką, mes perėsime prie asmens duomenų tvarkymo tyrimo ir dalysimės tą informaciją su Europolo ir greitai ir su visomis nacionalinėmis valdžios institucijomis atitinkamomis. Tai leis kovoti su priekyba žmonėmis, tai taip pat e, galės prisidėti ir prie kovos su terorizmu bendro viso, bendros struktūros. Um, Dabar, ponia Seifart, labai prašyčiau apsiriboti penkiomis minutėmis, nes labai atsiliekame nuo tvarkaraščio. You, the uh, demograph... Dėkoju. E, nenoriu jūsų gastinti, bet kai pasižiūriu į tai, kas vyksta Afrikoje ir tai, kas vyksta Europoje, mes esame ta žemynas, kur gyventojų mažėja. Pasižiūrėkite į Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos tinklalapį ir į įspėjimus dėl kelionių. Pamatysite, kad ir Europa, ir Šiaurės Afrika, ir vidurinėje ir tai kelia e, problemų. Problemų tų vis daugėja. Mes dabar esame tik pradžioje. Ta situacija, su kuria susidūrėme praėjusiais metais, buvo ekstremali, labai trūko solidarumo ir koordinacijos, kaip kad nurodė ir Europos parlamento nariai. Bet ta situacija niekur nedings, nėra kažkokių paprastų sprendimų, nėra viskas juoda ir balta. Mūsų laukia sudėtingas laikas. Kodėl tai sakau? Todėl, kad e, kai pasižiūrime į Šengeno vertinimo mechanizmą, matome, kad komisija turi prižiūrėti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą. Mes turime žiūrėti, kaip jie yra įgyvendinimi valstybėse narėse. Teoriškai valstybė narėse viskas gali būti gerai, bet kyla klausimas, ar gali tos valstybės narės susidoroti su ekstremaliomis situacijomis. Tarkime, pasikeis režimas Ukrainoje arba Baltarusijoje ir įvyks karas tenai, tai nebus kažkokios tarpinės Turkijos, atsiras daugybė žmonių, kuriems staiga prireiks pagalbos ir jie kirs ES sienas. Tai kila klausimas, ar valstybės narės galės susidoroti su e, tokiais masiniais rautais. Dabar e, dėl to išaugusio pabėgėlių ir migrantų skaičiaus. Čia labai svarbu yra užtikrinti bendradarbiavimą tarp institucijų. Taip, e, yra sienų ir pakrančio apsauga, bet yra ir kitų institucijų, yra įvairios taisyklės, kurios leidžia įtraukti įvairias agentūras, kad valstybės narės veiktų kaip viena. Tarkime, Graikijos atveju valstybė narė buvo visiškai nepajėgi susitvarkyti su situacija ir jeigu Vokietijos pasienio pareigūnai būtų buvę Graikijoje, būtų buvę lengviau. Mm. Pagal taisyklės yra numatomas solidarumas, numatomas finansavimas ir komisija dabar labai greitai finansuoja iš nenumatytų atvejų fondo, taip pat yra ir greitos reakcijos tie fondai ir mes žinome, kad jau nuo gruodžio mėnesio bus galima jais pasinaudoti. Reikia suprasti, kad pažeidžiamumo vertinimas atsižvelgia į gilesnius aspektus. Čia vertiname ne vien tik tai atitikti teisės aktams. Žiūrime ne vien į tai, ar yra vadovavimas Šengeno teisynų. Žvelgiame giliau. Ponas Koelijo Na, aš, kaip jau sakiau, nenoriu dabar badyti pirštais ir gėdinti valstybių narių, bet noriu pasakyti štai ką. Kai jau esate klube, tai labai sunku kažką išspirti ir net jeigu kažkas bus išspirtas, tai kyla klausimas, koks lieka tolesnis spaudimas, ką galima padaryti tai valstybė nariai, kai nebetaikomos jai taisyklės, kai ji nebėra klubo narė, tai kaip tada viską gyvendinti, tai tampa dar sudėtingiau. Aš manau, kad čia būtina vadovautis bendra europinė dvasia. Mes turime išsaugoti tai, ką turime e, Šengeno erdvės reglamente ir apskritai Europoje. Kaip jau sakiau, mūsų laukia daug problemų, mes turime laikytis kartu ir dirbti kartu. Dabar perinu prie paskutinės savo pastabos. Yra susijusi su pasitikėjimu. Komisija tik 2015 metais pradėjo tą Šengeno vertinimo mechanizmą ir noriu Jūs patikinti, kad mums reikia užsiauginti ir valstybių narių pasitikėjimą. Ir dėl Europos parlamento iš tarybos sekretariato šis klausimas perėjo komisijai. Toliau dalymosi ataskaitomis klausimas. Jūs sakote teisingai, reikėtų dalytis tą informaciją, turėtų būti atviresnė, mes privalome užsitarnauti tą pasitikėjimą. Man atrodo, kad dabar jau daug maž pasiekime pasitikėjimą tarp valstybių narių ir komisijos. Manau, kad mato dabar valstybės narės, kad mes sąžininkai naudojamės mechanizmu ir tikrai nematome pirštais. Kita vertus, reikia užtarnauti ir Europos parlamento pasitikėjimą. Be abejo, kad reikia dalytis didesnė informacijos apimtimi. Čia reikia, kad ir taryba leistų komisijai tai daryti. Kaip matote, komisija visuomet atsiduria tarp tarybos ir Europos parlamento. Mes tiesiog stengiamės likti objektyvus, bet patikėkite manimi, kartais tai yra tikrai didelis iššūkis. Tai tiek. Dabar O toliau manau, kad e, būtinai reikės ir toliau bendrauti su taryba bei parlamentu ir spręsti šios klausimus palaipsniui. Manau, kad turėsime užtikrinti glūdesnį bendratarpiavimą šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Ponė Sifart ir ponė Ledžerė. Tikrai buvo labai naudinga išklausyti jūsų pasisakymą, ponė Ledžerė. Jūs e, pristatėte naujos agentūros veiklą. Tikiu, kad nariams buvo tikrai naudinga trumpai su jumis padiskutuoti ir mes, aišku, dar su jumis susitiksime. Dėkuoju ir ponui Seifart, bei e, nariams labai ačiū, kad laikotės darbo tvarkos. Dabar pereikime prie trečiosios sesijos. Šengeno informacinės sistemos ateitis. Dabar pakviesiu ponę Belindą Paik ir poną Vojčiak Vevarovskį. Jie na, pakalbės apie Europos duomenų apsaugos priežiūros instituciją. Kalbėtojai ateina. Tai norėčiau paminėti, kad Europos komisija dabar atlieka SIS 2 peržiūrą, kaip kad tai yra numatyta teisinėme pagrindė. Komisija paskelbė komunikato, kurio pavadinimas pažangesnės ir stipresnės informacinės sistemos užtikrinančios saugumą. Čia yra kalbama apie geresnę tarpusavio sąveiką tarp informacinių sistemų. Komunikate taip pat yra siūloma numatyti ES keleivių informacijos ir leidimų sistemą. Taip pat e, yra diskutuojama apie atvykimo bei išvykimo sistemą. Aš norėčiau pasveikinti kalbėtojus ir kai jie bus pasiruošę, suteiksiu žodį poniai Belindai Paik. yra vidaus reikalų generalinio direktorato direktorė. Jie mm, atsakinga už migraciją, judumą ir inovacijas. Labai ačiū, Klodai. Ačiū, aš noriu pasakyti, kad parlamentui perduotas naujas komunikatas šiandien per pietus. Komisijos narys King tą padarė. Mm. Tai jame prašoma atlikti pažangos ataskaitą, kuriant tikrą saugę Europą. Ir e, komunikate kalbam apie daug dalykų susijusių su informacijos sistemomis, kitomis e, sustiprinti Šengeno e, zoną. Ir aš pakalbėsiu apie komisijos komunikatą po kelių minučių. Penktadienį, 14 e, dieną komisija taip pat turi patvirtinti vertinimo ataskaitą dėl vizų informavimo sistemos. Taip pat komitetas turėtų gauti šią ataskaitą. Mielai atvyksime aptarti ją su jumis ir mes siekiame pasiūlyti teisėkros pasiūlymą kitais metais dėl reglamento kuris turėtų tarsi baigti vertimo procesą dėl šiandien informacijos sistemos. Aš e, vėliau jums papasakosiu apie vertimą, bet noriu dar akcentuoti, prieš pradant kalbėti apie šiandieno vertimo mechanizmą, kad kolegos e, labai daug dėmesio skiria vertinimam atliekamam prie sienų, bet per šiandieno vertinimo uh, mechanizmą e, tikrinama kišengeno informacijos sistemos, vizų informacijos sistemos, policijos bendravimo duomenų apsaugos rytise ir mūsų direktorate e, dirbama su šengeno informacijos sistema. Ir vertinimas atliekamas. SIS Dėl 15 metų skaičiai 70 milijonų duomenų vienetų yra šioje sistemoje. Ne tik apie žmonės, bet apie daiktus, dokumentus, bet aišku ir apie žmonės. E, dingusius be žinios, galbūt užsienio kovotojus galimus ir taip toliau. Ir yra nemažai galtinių vartotojų 3 e, milijardus kartų 15 metais buvo prisijungta prie sistemos ir valstybės narės ne vienodai vis tik tai naudojasi mm, informacija ir įveda perspėjimus atitinkamai e, pagal sienos valymo saugumo e, problemas. Mes esame e, apibendrinimų tokių padarę, taip pat e, galbūt vėliau galėsime pagalėti apie atskirus elementus. E, Šengeno informacijos sistemos vertinimas. Noriu atsiprašyti jūsų, kai ko pažadėjome anksčiau pateikti šiais metais vertinimo ataskaitą, gausite iki metų pabaigos ir tikimės, kad labai greitai. Galbūt reikės kai kuriems klausimams teisinio pagrindo, bet aš noriu pasakyti, kad mes dirbame su valstybės narėmis, norime užtikrinti, kad valstybėms narėms, valstybių narių poreikius atitiktų ši sistema, esant įtarimams dėl teroristų ir kad būtų teisinis pagrindas tam taip pat reglamento atitinkamas nuostatas panaudojame po tikslingumo ataskaitos, kur jums pateikta. Mm bandėme pasižiūrėti, ar būtų galima įvesti automatinę pirštų atspaudų identifikavimo sistemą. Taip pat e, EULIS agentūra daug ką daro, e, viskas yra labai sudėtinga detalios e, specifikacijos apsė prie to sudėtingumo, bet dabar vyksta procesas dviem etapais. 60 E, valstybių narių senės metais turėtų patvirtinti koncepciją, o kitos e, šalis prisijungtų 18 metais. AFIS prie sistemos. Ir aš tikiuosi, kad jie pradės veikti jau 17 metais. Ir mes turime pasižiūrėti į teisinį pagrindą kai tam tikrą laiką jau jisai buvo stabilus, bet dėl kai kurių klausimų reikia gal keisti teisinį pagrindą ir taryba apie tai yra informuojama dėl, pavyzdžiui, draudimo įvažiuoti ir kai informacija įdėkiama į SIS. Mes atlikome tikslingumo vertinimą šiais metais Ir tai rodo, kad galima tą padaryti techniškai, operacinio požiūriu. Ir taip pat norime pasigilinti į tai, kaip mes galime e, leistysis pagal pirštų atspaudus sukurti naują mm, perspėjimą apie tam tikrą žmogų. Pavyzdžiui, kol kas nežinoma, ieškoma žmogus, kai nežinoma, kas jis yra, bet e, bus galima pasitelkti pirštų atspaudus. Uh, ir taip pat mes norime pagerinti Europolo prieigą prie SIS. Kol ka, ji egzistuoja e, pagal tam tikras funkcijas. Europolas netaip dažnai naudoja šią sistemą, mes siekėme padėti jiems optimizuoti naudojimasi, bet taip pat uh, mm, užtikrinsime, kad e, visiškai būtų galima, atvira būtų ta sistema. Europoje taip pat pasienio apsaugos agentūra savo naujams užduotims vykdyti, kad galėtų naudoti šią sistemą. Bet su teisės aktų premjais apie tai kalbėjams. Taip pat reikia mm, Eurodac ir kitas sistemas priderinti. E, jie įvažiavimo išvažiavimo sistemos duomenų bazė. Balandį mes e, paskelbėme komunikatą apie informacijos sistemas ES ir mūsų nuomonė reikėjo stelti e, darbo grupę aukšto lygio valstybių narių parlamento tarybos sekretoriato atstovų, kad mes galėtume pasižiūrėti, kaip galima optimizuoti dabartinių sistemų panaudojami ir ar yra e, spragų, ar reikia naujų sistemų, reikia užtikrinti, kad e, tie, kas naudojasi sistemomis, galėtų lengvai susirasti reikalingus duomenys. Komunikate mes paaiškinome, kokie yra skirtingi etapai tarpusavio soveikumui, bet tai nėra vienintelis būdas užtikrinti, kad informacija bus randama valstybės narės jau taiko kitą metodą, pavyzdžiui, e, vieno, vienos paieškos tam tikrą mm, šaltinį. Pavyzdžiui, pasienio pareigūnas e, tikrina žmogaus pasą ir jis matys e, iš info, Schengeno informacijos sistemos ir nacionalinių duomenų bazių informaciją ekrane. Aš šiandien e, galiu pasakyti, kad su valstybės narėmis e, mes kalbame, kaip galime sukurti tokį vienos paieškos langą. E, Vyko dar aukšto lygio darbo grupės visai lės susitikimų su uh, duomenų apsaus pareigūnų ir antiteroristinės veiklos koordinatoriumi susitikome. Ir taip pat birželį pristatėme institucijoms tam tikrų pasiūlymų. Šiandieną komisijos narys Kingas e, pasakė, kad jis iki metų pabaigos ketina pristatyti ataskaitą apie aukšto lygio eksperto uh, E, grupės darbą. Lapkričio 8 jis atvyks pas jūs į komiteto posėdį ir jisai galės pristatyti savo nuomonę apie tam tikrus klausimus, kuriuos norėtų nagrinėti kaip galima anksčiau. Vienas iš klausimų problema e, sistemai, kurios neturime ir apie tai kalbam balandžio komunikate, tai yra ETS, ES leidimų, kelionės leidimų sistema, kol kas nėra tos sistemos. Mes galvojame, ar e, būtų proporcinga ir reikalinga tokia sistema. Ir kaip e, komisijos e, pirmininkas Junkeris, kalbant apie sąjungos būklę, pasakė ir kaip Bratislavoje valstybių vyriausybių vadovai kalbėjo, mes turime spartinti savo darbus ir pateikti uh, teisėkuros pasiūlymus lapkričio mėnesį, bet e, jau viskas turi vykti labai greitai. Ir ši sistema ateities e, būtų mm, taikoma trečių šalių e, piliečių, piliečiams, kuriems netaikomas vizų režimas. Dabar 4,2 milijardo žmonių. Tiek žmonių naudojasi be vizų režimu Dabar kalbam apie Gruziją, Ukrainą, Turkiją ir panašiai. Ir informacija e, pasiekianti sienos skaitimo punktus būtų panaši e, kaip informacija apie mus, kai mes keliaujame į Kanadą, JAV ir kitas šalis. Ir pasienio pareigūnas e, sienos skaitimo punkte parlamente turi užtikrinti, kad atvykdami tie žmonės atitinka Šengeno sienų kodekso reikalavimus. Ir tai turėtų būti ypač svarbu sausumos e, sienų atveju, kai žmonės atvyksta, at, kartai žmonės atvyksta lėktuvais, ten taikom keliaivių duomenų įrašų reikalavimai, o kai atvyksta uh, E, sausuma yra visai kitokia padėtis. Dar kitas dalykas, apie ką aš norėjau pakalbėti, tai yra įvažiavimo išvažiavimo sistema. Man atrodo, visos trys institucijos gerai e, dirbo po kartu po to, kai buvo pateiktas pirmas pirmas 14-15 metais dabar e, pateiktas naujas pasiūlymas, Tai bus sistema taikoma trečių šalių piliečiams atvykstantiems e, trumpam laikui. Mes e, vadiname tą sistemą įvažiavimo išvažiavimo sistemą iš Šengeno zonos. Mes žinome, kad parlamentas dirba sparčiai ir tikimės, kad iki šių metų pabaigos abi institucijos bus pasirengusios darbams, trišaliams daryboms sausio mėnesį. Ir reikia e, labai svarbu, kad visos institucijos iš anksto susitartų. Kaip galima anksčiau, mes galbūt labai optimistiški, bet tikimės, kad šiais metais iki pabaigos tą pavyks padaryti, bent jau iš uh, tarybos uh, tarsi matome tokių ženklų ir tikimės, kad bus galima tuos klausimus aptarti ir uh, prisimdama, ką jūs sakėte komitete pernai, aš manau, kad mm, tai bus naudinga visoms pusėms. Aš jau visą man skirtą laiką prakalbėjau. Ačiū pirmininkė. Ačiū viską mums išaiškinote dabar kolegoms, kas e, negirdėjote gal pradžios. E, Rinda taip pat pasakė, kad komisaras King parengė pažangos ataskaitą naują komunikatą šiandien dėl pažangos ataskaitos, dėl mm, saugumo sąjungos Tiesiog norėjau tai paminėti galbūt kolegoms, kurių nebuvo pradžioje. Tiesiog, kad pasižymėtumėt, tai e, pas Verovski, Europos duomenų apsaugos prižiūrėt, priežas e, pareigūną sveikinu ir suteikiu žodį. Advisor. Ačiū, kad pakvietėte Europos duomenų apsaugos priežas pareigūną pakalbėti apie Šengeno informacijos sistemą bendrai šią sritį ir mes suprantame, kad yra daug iniciatyvų šioje srityje. Europos Sąjunga dabar susiduria su labai rimtais migracijos ir saugumo iššūkiais. Mes pripažįstame komisijos uh, pastangas spręsti iš tikrai nepaprastai didelius sunkumus, su kuriais susiduria dabar ES. Mm, vis tik tai tuo pat metu mes norime pripa... priminti, kad reikia laikytis pagrindinių teisių, pagrindinių laisvių, kas yra numatyta Hartijoje. Tai yra būtina mm, net ir sprendžiant visus tuos, visus tuos iššūkius ir modernizuojant uh, Europos duomenų valdymo architektūrą. Duomenų um, valdymo architektūra ir bus pagrindinis lasmės, kurį aptarsiu. Du pagrindinė, dvi yra pagrindinės hartijos nuostos, tai yra um, privatumo principai, tai yra proporcingumas ir būtinumas priemonių, į tai būtina atsižvelgti, tvirtinant teisės aktus, teisės aktų leidėjas tai turi atsižvelgti. Tai reiškia, kad teisės aktų leidėjas turi iš esmės um, paaiškinti uh, kaip tas požiūris, kurio laikomasi tuo siūlomu pasiūlymu, galėtų būti geriau įspręsta būtent tuo pasiūlymu nei kitais, turint omenyje domino apsaugos teises ir privatumo teises mes žinome, kad jau dabar yra tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl Euradak peržiūrėto pasiūlymo, tai yra pirmas reformų Um, paketo pasiūlymas dėl bendro prieglopščio um, sistemos pakeitimo, uh, dėl propor priemonės proporcingumo tikrai nesilaikoma to principo ir mm, pavyzdžiui, kuomet duomenys yra naudojami konkrečiu vienu tikslu, galbūt tuomet tai yra proporcingas naudojimas, tačiau kuomet tas uh, panaudojimo tikslas pasikeičia, gali būti, kad jau tuomet to principo nebebus laikomasi. Taigi, į tai reikia atsižvelgti galvojant apie Europos keliavimo informavimo ir leidimų sistemos kūrimą reikia į tai atsižvelgti, kad būtų tie proporcingumo būtinumo principai išlaikyti. Taip pat e, antro paketo e, pasiūlymai, ką pateikė komisija, dar kol kas nepatvirtinti dėl TIS tas pasiūlymas remiasi tą mintimi, kad uh, bus papildomais tikslais naudojama informacija prieinant prie mm, įvažiavimo e, e, kelionių informacijų sistemos. Mes suprantame, aišku, kad situacija labai sparčiai keičiasi ir uh, Reikia todėl, kaip galima sparčiau dirbti, tačiau reikia įvertinti, ar iš tikrųjų tai geras kelias. Taip pat reikia suvokti, kad migracijos valdymas ir saugumo tikslai e, dažniau yra e, nurodomi, galvojant apie prieigą prie dabartinius duomenų sistemų teisės saugos institucijoms vis ar Eurodaką, taip pat ir kai galvojama apie įvažiavimo, išvažiavimo sistemos kūrimą, naujas tokias sistemas vis dažniau pasitelkiama tokie su, aspektai, taip pat ir galvojant apie, pavyzdžiui, pakrančių apsaugos sistemas, galvojant apie vidaus sienas ar um, sienų kontrolę Šengeno zonoje. Reikia pasakyti, kad antroji karta Šengeno informacijos sistema SIS-2, čia kažkiek tai um, paskirtis pasikeitė nuo asmenų uh, ir um, objektų kontrolės, dabar jau labiau perinama prie tokio tyriamojo instrumento. Ir aš dar asmenišką tokią pastabą pridurčiau. 2006-2007 metais kalbėjome apie Šengeno sistemą 2. Tuomet e, buvau kilmės šalyje atsakingoje už duomenų tarpusavio saveikumą teisės saugos institucijoms ir tuomet buvo didžiulis susidomėjimas iš jų pusės dėl to, kokia bus žengeno informacijos sistema. Buvo taip pat mokomasi, kaip galima tokius duomenis geriau būtų panaudoti atitinkamos valstybės, tinkamos institucijos. Ir jeigu dabar būtų papildoma funkcija įdėkta, tai gali iš esmės pakeisti naudojimo paskirtį. Pavyzdžiui, galimybę ieškoti piršto atspaudų domenų bazę, tai būtų labai rimtus žing... pasikeitimas, gal perinant prie to, kad tai būtų labiau teisės saugos um, e, įrankis. Dabar dėl sinergijos, dėl vidaus saugumo, m, norėtumėm pasakyti, kad tai yra dvi skirtingos viešos politikos ir reikia aiškiai atskirti um, tikslus ir turėtumėm nepamiršti kad e, yra siekiama dviejų skirtingų e, tikslų. Reikia, aišku, pripažinti tai, kad e, teisėsaugos institucijoms būtina pasinaudoti geriausiomis priemonėmis, jums reikalinga prieiga prie geriausių priemonių, kad būtų galima iš, nustatyti, išaiškinti teis, teroristinius aktus, kur, išpolius, kurie organizuojami, kas yra jų vykdytojai ir taip toliau. Aišku, reikia in, esminių informacijos šaltinių teisėsaugos institucijoms. Tačiau, jeigu teisėsaugos agentūroms piliečiams prieinama visišką prieigą prie tokių e, e, duomenų bazių, kad ir kiek tai būtų pagrįsta, vis tik tai tai yra esminiai pasikeitimai. Reikia prisiminti, kad tokios sistemos yra, buvo kuriamos migracijos politikos tikslais, o ne teisės saugos tikslais. Uh, Kadangi informacinės sistemos yra mm, sukurtos būtent specifiniu tikslu, e, su atitinkamais saugikliais e, ir sąlygomis dėl prieigos, būtent, kad tą nulėmė būtent tokia paskirtis, jeigu būtų keičiama paskirtis, tai tuomet reikėtų dar papildomai išanalizuoti, koks būtų mm, tokių pasikeitimų poveikis pagrindiniams teisėms. Mes kol kas dar nematėme visų komisijos komitetų tekstų, kiekvieną pasiūlymą reikės aiškiai aišku, specifiškai, konkrečiai, atidžiai išanalizuoti, mm, bet aišku, reikia pasakyti, jog būtinai turės būti atsižvelgta į tą klausimą, ar duomenų apsaugos saugikliai yra į, įdėkti, ar yra atitinkamai vertinta, ar, ne, neįman, ar, ar nebūtų kitų priemonių, kuriomis geriau būtų pasiekti tokie tikslai, e, turint omenyje duomenų kokybę, duomenų apsaugos teisės, ar pasiūlymas tikrai, pasiūlymai tikrai nusekliai atitinka tuos tikslus, kurie siejami su migracijos politika, ar tikrai yra tinkama tinkamai laikomasi visų reikalavimų. Rugsėjo 14 dienas, diena komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris savo pasisakymę Strasbūrė plenarinėje sesijoje pabrėžė, kad labai svarbu yra ginti ES išorės sienas ir taip pat jis pabrėžė, kad e, žvalgybinės informacijos e, perdavimas keitimasis jie turi nepažeisti pagrindinių teisių, kadangi tai yra viena iš pagrindinių vertybių. Taip pat apibendrinamas norėčiau pasakyti, jog kadangi buvo aiškiai pasakyta kai kuriuose ES dokumentuose, pavyzdžiui, dėl tarpusavio saveikumo strategijos, kuri buvo parengta prieš keliarius metus įse e, projektų, taip vadinamojo kontekste, yra pagrindiniai saveikumo elementai, techniniai, semantiniai, politiniai, kiti lygmenys. Taigi mes matome, kad yra politinės valios užtikrinti tarpusavio saveikumą ir esame tikri, kad techniniai, semantiniai lygmenys bus įvykdyti, bus laikomas reikalavimų tų iš tų pusės, kurie vykdo tą saveikumo um, įgyvenimą. Tačiau, galvant apie teisinį lygmenį, jis turi būti tinkamai sukurtas ir organizacinis lygmo taip pat turėtų būti sukurtas tinkamai, mm, turint omenyje, kad bus vis daugiau subjektų, kurie dalyvau šiuose procesuose. Taigi to reikia pasirūpinti, kad pagrindinės teisės nebūtų pažeistos teisė į domenų apsaugą, gyvenimo privatumą, nebūtų pažeisti, kaip numatyta hartijoje, nes iš tikrųjų um, juk tokie dalykai e, neapsiribuo ES e, sienomis ir tai turi būti taikoma kiekvienam asmeniui, ar jis būtų ES pilietis ar ne, ar tai būtų teisėtas, neteisėtas imigrantas, prieglopščio prašytojas, ES pilietis ar, ar kitos šalies pilietis, ar nesvarbu kas. Hartija turi būti taikoma visose ES rytise, visose, e, visoms ES politikos priemonėms priemonėms. Ačiū. Um, so now... Dėkuoju, ponė Vivirovski. Na, dabar žodis parlamento nariams. Depre veržė ir ponas Koelio. Pirmiausia, Lopes Argila. Bet paprašysiu kalbėti trumpai. Taip, žinoma, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, Labai gaila, kad nebuvo galimybės man dalyvauti visoje sesijoje, bet kaip ir daugelis kitų turiu ir kitų įsipareigojimų kaip Europos parlamento narys. Aš norėčiau užduoti klausimą poniai Paik. Mes visai neseniai buvom susitikę. Jūs kalbėjote apie tuos dokumentus, vizų kodeksą. Dabar viską bloguoja taryba, tik šį rytą aš maščiau apie tai, kad taryba nesupranta, jog Europos parlamentas taip pat yra teisė, kurios leidėjas. Jeigu komisija nedaro pakankamo spaudimo tarybai, tai nebus iš vis jokio kompromiso, nebus teisės akto. Bet turiu klausimą. Šengeno erdvė dabar ji nėra stipri. Mes žinome, kad pats didžiausias turtas ES yra laisvas asmenų judėjimas ir dabar jam kyla grėsmė dėl saugumo aspektų ir kartais yra perinama net prie isterijos. Žinoma, kad saugumas yra svarbus, žinoma, kad ta grėsmė yra reali, bet Šengeno erdvės silpninimas yra tikrai blogas rezultatas. Aš norėčiau paklausti, kaip komisija numato Šengeno erdvės gražinimą į pradinę padėtį. Juk kai Europos parlamento nariai atvyksta į Strasbūrą, privalo du ar tris kartus parodyti savo pasą, kai vyksta į Europos parlamento patalpas ir tas pats išvažiuojant kadangi viskas grįš į normalią situaciją, ar tai kada nors iš vis įvyks, ar to nebeišvysime. Um, Dėkuoju dabar, ponė Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausiausi visko, apie ką buvo kalbama šią popietę, bet pasisakau pirmą kartą. Nenoriu piknaudžiauti pasisakymo gale. Norėčiau labai padėkoti ponai Raivorovski, kadangi pirmą kartą mes dabar girdime tuos pasisakymus. Aš dirbdama Europos parlamente visuomet ieškau pusiausviros ir kai klausiausi komisijos, taip pat to ieškojau. Šią popietę klausydamasi pasisakymų pikau taip pat kaip ir ponas Lopes. Ir visiškai solidarizuojasi su to, kas buvo jo pasakyta. Pone pirmininkė, su visa pagarba Aš kalbu prancūziškai, tai nežinau, ar jūs e, manęs klausote, pirmininkė. Na, aš e, klausiu, ar pirmininkas manęs klausosi. Pirmininkas, žinoma, aš jūsų klausausi, bet e, tuo pat metu aš stengiuosi išspręsti ir įvairius kitus klausimus, kurie kyla šiame užimtame libe komitete, tuo ir užsima. Aš tikrai dabar nesinčiu žinučių savo draugams. E, Kogi aš užsiemęs, aš žiūriu į Vengriją, žiniasklaidos laisvę ir kitus klausimus, jeigu jau norite žinoti, bet e, galiu Jūs patikinti, kad vienu metu galiu padaryti daug dalykų ir to, manau, visi tikisi iš pirmininko. Uh, Pane Viržia, kaip kad sankė pirmininkas, mes dabar matome vėl naują komunikatą, bet man e, tikrai nepatinka visi tie komunikatai, pasiūlymai, teisės aktų, iniciatyvos. E, čia atrodo, kad atsisakoma kažko, po to vėl apie tai kalbama, tad mane šiek tiek stebina visa ši situacija. Man atrodo, kad ir informacinė sistema nauja, kalbu apie tą keleivių informacijos sistemą, yra labai sudėtinga. Tai yra tarsi pažangių sienų e, sritis, e, bet e, čia mm, gal yra daugiau atvykimo išvykimo sistemos klausimas. Tarpusavio sąveika sistemų. Vis daugiau yra apie tai kalbama ir Man kyla vis daugiau klausimų e, dėl šios srities. Atrodo, kad e, tie saugumo klausimai vis aktualesni ir nežinau, ar yra užtikrinamas tas efektyvumas. Man daugiausia klausimų kelia Eurodakas. Eurodakas buvo sukurtas prieglapščio e, prašytojų sričiai, bet atrodo, kad dabar Eurodakas tapo priemonė atbaidyti tuos netinkamus prieglopščio prašytojus ir man tai kelia didžiulį nerimą. Taigi, Aš norėčiau atkreipti dėmesį visus tuos dalykus ir aš noriu pasakyti, kad man tikrai nesmagu matyti, kokia kryptimi yra einama. Mes dabar tokiu milžinišku greičiu judame. Pane Paik, matau, irgi kalba telefonu ir manęs nesiklauso. Aš jai norėčiau užduoti klausimą. Dėl atvykimo ir išvykimo sistemos pranešimo. Jūs čia numatėte trišalį dialogą sausio pabaigai, bet tiek pranešės, tiek šešėliniai pranešėjai kėlė klausimus dėl tikslų. Čia yra kalbama apie naujo dokumento tvirtinimą, bet man atrodo, kad tokie metodai tikrai nėra nei orus, nei tinkami. Ir Aš manau, kad taip yra pažeidžiamos pagrindinės teisės. Atrodo, kad kai kuriems nariams tai visai nėra svarbu, kalbu apie komisijos narius. Thank you, Mary Christine. I can confirm that Mrs. Pike was taking careful notes. Mes pasižymėjome visą tai, ką jūs sakėte ir noriu pasakyti, kad panios Paik telefonas buvo išjungtas, mano telefonas buvo įjungtas, bet aš vėlgi sakau, sprendžiu pačius įvairiausius lybio komiteto klausimus, gavau elektroninį laišką dėl to, kas vyks rytoj ir jeigu neatsakysiu, tai tuomet lybio komitetas sustos. Na, toks jau liba komitetas, tai aš noriu patikinti visus narius, kad aš atsakinėju į darbo elektroninius laiškus. Dabar ponas Dupre. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams, na, kurie kalbėjo apie tai, kad visi mechanizmai turi gerbti pagrindinės teisės, o pagrindinės teisės taip pat turi būti suderintos su tais mechanizmais. Dabar aš norėčiau išreikšti savo paramą kolegai Lopes Gyja. Noriu kreiptis į komisijos atstovę. Reikia aiškiai perduoti žinia komisijai, kad reikia nutraukti tą blokavimą dėl visų susitarimo, kadangi dėl to blokavimo kils ir kitų. Tad aš labai linkiu komisijai politinės valios. Aš labai atidžiai klausiausi ponios Paik pasisakymo, ypač kai jūs kalbėjote apie SIS sistemą ir taip pat tuos logistinius pakeitimus. Turiu kelis klausimus. Aš pritariu tam, kad Europolas turi turėti visišką prieigą prie SIS. Tai yra vienas iš tikslų ir aš visiškai pritariu tai idėjai. Dar poro klausimų. Ne visos valstybės narės vienodai intensyviai naudojasi SIS, ypač kai siekiama kovoti su terorizmu. Bet reikia čia kažkokių papildomų paskatų aš nežinau, ar jos egzistuoja. Reikia, kad valstybės narės nuolat teiktų informaciją, e, bent jau kai mes kalbame apie įtariamuosius terorizmu. Tai yra toks prioritetas, e, kuris yra labai mums aktualus dabartinėje situacijoje ir manau, kad tai išliks aktualu, kadangi labai daug užsienio kovotojų grįš į mūsų teritoriją. Turiu dar vieną klausimą. Mane šokiravo Salaba Aldeslamo grįžimas į Belgiją. Jis buvo e, po 90 e, sulaikytas policijos prie pasienio, e, o 9.44 Siren pareigūnas kreipėsi į Belgijos Siren tam, kad gautų papildomą informaciją, bet Belgijos biuras neatsakė. Ir Čia buvo siekima daugiau informacijos, bet e, buvo turima informacija, kad tai yra radikalas, kad jis yra e, džihadistas, bet e, nebuvo perduota. Tai tas keitimasis informacija pagal sirenos sistemą yra labai sudėtingas, bet reikia, kad Europolas turėtų visą prieigą ir kad visuomet gautų tokią informaciją. Labai svarbu, kad policininkas, kuris e, sulaiko kažkokį įtariamą, jie galėtų pasikonsultuoti e, toje duomenų bazėje. Ir e, tikrai ne vienas kartas yra, kai kyla tokios problemos, kai neveikia tokie praktiniai aspektai. Ir aš manau, kad čia reikia kalbėti apie tą policijos veiksmingumą. Paskutinė pastaba, apie tai kalbėjau ir vakar kitame posėdėje, tai yra atvykimo ir išvykimo sistema čia yra prašoma e, trečių šalių piliečių duoti keturis e, atspaudus ir taip pat paimti jų e, veido atvaizdą. Čia mm, yra numatyta Eurodac domenų bazė, bet noriu pasakyti, kad pagal Eurodac visos valstybės narės turi paimti visų tų migrantų atspaudus ir padaryti nuotrauką. Ir tuomet metu turi būti numatytas automatinis atpažinimas, bet jeigu to nebus, tai tada vis tiek reikės atlikti tą patį darbą. Jūs jau kalbėjote apie tą kontrolę ir pagrindinių teisų laikymasi, bet jei nebus numatyta ta tarpusavio sąveika tarp atvykimo išvykimo sistemos ir Eurodako, tai man atrodo, kad tai bus grinų griniausia klaida, kadangi bus kažkokia informacija vienoje sistemoje, bet negalima jos bus pasiekti per kitą sistemą. Much, um... Labai ačiū. Ponas Koelio pasisakys paskutinis, dabar ponė Sipul. Labai trumpai, lab, prašysiu jūsų pasisakyti trumpai. Labai atsiprašau, man pirmiau suteikė žodį. Norėčiau atsiprašyti, kad negalėjau čia išklausyti kalbėtojų įžangų, bet noriu pakalbėti apie du dalykus. Taip kartais susidaro įspūdis, kad kai kurie mano, jog jei visą informaciją iš visų surinksime, tai tada galiausiai rasime visus pavojingus asmenės bet aš manau, kad tai yra visai netiesa. Bus tai per didelė administracinė našta ir visi bus taip užsiejame duomenų nagrinėjimu, kad e, nepastebės tos informacijos, kuri iš tiesų yra aktuali. Vadinasi, pirmiausia, reikia kelti klausimą, ar tikrai reikia visų tų duomenų iš visų. Antrasis klausimas. Dabar mes jau turime tas skirtingas duomenų bazės, bet kyla klausimas, kaip viską organizuoti. Čia aš norėčiau pabrėžti štai ką. Aš viliuosi, kad ir kalbėtojai jau e, kalbėjo apie tarpusavio sąveiką. Tai galima daryti pačiais įvairiausiais būdais. Kyla klausimas, ar mes norime vieno didelio katilo, kuriame bus visi duomenys ir prie kurio galės visi prieiti ir neaišku, ar sugebės e, susidoroti su tą informacija, ar reikėtų čia protingiau viską išdėstyti. Man atrodo, kad e, dabar apie tai yra diskutuojama aukšto lygio tarpusio sąveikos darbo grupėje. Bet aš norėčiau užduoti klausimą kolegai iš domenų apsaugos tarnybos. Kiek jūs esate įsitraukę į tokias diskusijas? E, pirmiausia, kiek kalbate apie duomenų rinkimą ir apie tai, kaip reikėtų užtikrinti skirtingų duomenų bazių tarpusavio sąvaiką ir kokie turėtų būti. Reikia nepamiršti, kad yra ir teisingumo teismo sprendimų. Jau yra labai daug duomenų, bet be įrodymų e, tai netitinka mūsų taisyklių, tad turime elgtis labai atsargiai. Dėkoju. Again, Karl... Ačiū, Birgit. Buvo tikrai svarbu paminėti tos dalykus. Karlos. Ačiū už rekomendacijas ir porą klausimų. Dėkoju abiems svečiams už tai, kad taip gerai pristatė šį klausimą, kodėl e, akcentavosi svarba ir kodėl duomenų apsaugos srityje naudojamos kai kurios teisės. Europos komisija iki šių metų pabaigos pristatys naują SIS e reglamentą, tai yra patvirtins tuos pakeitimus. O aš siūlyčiau porą rekomendacijų. Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į naują saugumo riziką, kurią kelia terorizmas ir taip pat reikėtų įvertinti prievalę pranešti apie leidimo E, pasilikti atmetimą. Ir taip pat numatyti kriterijus, kada turėtų būti e, pateikiami tokie skubus pranešimai. Ar galėtumėte pakomentuoti SIS naudojimą po Briuselio ir Paryžiaus atakų? Ir e, ponė Sipel taip pat klausė, kaipgi naudotis tomis e, sistemomis. Gal galite pasakyti, kokia yra dabartinė situacija dėl aukšto lygio tarpusavio sąveikos darbo grupės, kokį jį dabar darbą atlieka. Dėkoju ir ačiū už e, šios pastabas. Noriu tik tai priminti tiems, kurie nebuvo čia nuo posėdžio pradžios. Elybė, atsiprašau, Šengeno darbo grupės e, pirmininkas yra ponas Sokoli ir todėl aš kiekvieną kartą duodu jam galimybę pasisakyti. Tai labai ačiū už jūsų rekomendacijas. Uh, Belinda first. Um, we only have... Turime penkias, šešias minutės. Belindai labai daug klausimų pateikta. Pasitenkite, kaip galima trumpiau, ponė Aguilar, aš suprantu, uh, ką jūs sakėte dėl vizų kodekso ir per paskutinės trišalės dėrybas, tikriausiai buvo tai pasakyta, komisija labai gerai supranta parlamento susirūpinimą, kuris pateikė pasiūlymą dėl humanitarnių vizų ir tikiuosi, kad parlamentas supranta, kad mūsų paaiškinimai apie teisinės problemas yra mm, daromi sąžiningai, bet mes e, kaip galime e, daugiau atsižvelgėme į parlamento e, pasiūlymus, kai kalbėjome apie e, perkelimo į ES e, priemonės. Ir e, apie, kai kalbėsime apie tai, turėtume kalbėti apie tokias vizas. Dabar grįžtant prie Šengeno, tai yra pirmos darbo grupės diskusijų subjektas. Komisija siekia, kad būtų grįžta prie visiškai gerai funkcionuojančio Šengeno 20 5 spalio bus pateikta ataskaita apie laikiną sienos kontrolės įvedimą. Pone Veržė kalba, kad mes pirmą kartą kalbame apie pagrindinės teisės apgailestauju, kad išgirdau, kad tai buvo pasakyta tikrai ne pirmą kartą kalbame apie Šengeną, informacijos sistemą ir pagrindinės teisės. Manau, kad pirmas e, vertinimas ir kiti labai nemažai daug dėmesio skiria pagrindiniams teisėms. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes e, šiam klausimui labai daug dėmesio skiriame būtinybei ir proporcingumui. Kolega iš ETPS, duomenų apsaugos. E, duomenų apsaugos pareigūnas e, kalbėjo apie mm, vertinimų sistemos, aš sutinku su to, kas buvo pasakyta. Manau, kad e, reikia, kad jūs suprastumėte, jog mes esame e, išdėstę savo požiūrį pagrindinės teisės įvažiavimo išvažiavimo pasiūlymę. Mes su duomenų apsaugos pareigūnų e, daug kartų susitikome uh, ir generalinis direktorius buvo pakvietęs e, apsaugo, domino apsaugos pareigūną į aukšto lygio ekspertų grupę. Mes e, nesikerta mūsų požiūrė visiškai pagrindinės teisės ir duomenų apsauga visų ar ES piliečių ar kitų šalių piliečių e, vienodai vertinama. Pone Duprei. Europas gali naudotis šiandien informacinė sistema, kartais atsidaro įspūdis, kad taip nėra, jie nesinaudoja deramai, mes galime praplėsti prieigą, bet e, mes tikrai e, nesame svylę, kad jie SIS nepakankamai naudojasi ir visiškai nesinaudoja vizų informavimo sistema e, Labai svarbu, kad būtų į tai atsižvelgta prieiga prie informacinių sistemų, nes kitaip, jeigu turi prieigą, bet nenaudotis informacijos, na, <laughs> tikrai ką tada reiškia dėl kitų sistemų, kai mes bandome pateikti argumentus, kad labai svarbu yra prieiga. Dabar dėl klausimo, dėl Belgijos e, klausimo, Suzana daug daugiau žino, aišku, apie tą dalyką, bet aš trumpai tik tai pasakysiu. Tai esmė yra, kaip sparčiai yra mm, pateikiama informacija apie e, policininkų, kas atsakingas, ir paskui per Sairų. Suzana, aš, aš, aš tuos susosiu, Suzana, Suzana gal ne, ne, ne, ne tik savo atsakymas, bet svarbu, kad valstybės narės turėtų pakankamai išteklių, personalų, finansų paskirti pareigūnus. Pavyzdžiui, jeigu SIS randi, yra informacija, gauni, kad yra. Žinome, valstybės narės, kad tada teikės, tikisi daug daugiau, bet nepakankamai ištekliai yra didinami neproporcingai Gal dvišaliai mes pratesime tą diskusiją, aš tik labai trumpai norėjau pasakyti. Dabar dėl uh, saveikumo Schengeno informacijos sistemos ir įvažiavimo, išvažiavimo sistemos. Aš žinau, kad vakar biudžeto komitete buvo kalbama apie tai. Mes uh, dvišalių pagrindų pateiksime Jums paaiškinimą. Yra ir techninių dalykų, bet jų neminėsiu. Kai kalbame apie tarpusavio suveikumą. Aš tikiuosi, kad komunikate pakankamai gerai tai išaiškinti. Mes nenorime vienos didžiulės sistemos, kuri susėda su visa kita sistema ir visi gali prie jos prisijungti. Ne toks yra mūsų planas. Mes komunikate kalbam apie skirtingus etapus kas yra būtina. Reikia, kad žmogus, kuris e, turi prisijungti prie tam e, tikros sistemos ar duomenų per e, vieną paieškos sistemą galės, pama, galėtų pamatyti, ar vienoje ar kitoje sistemoje yra tie duomenys. Mes jums galėsime paaiškinti apie įvažiavimą, išvažiavimą ir e, sis tarpusavio veikumo. Pone Kolio, dėl E, sis naudojimo po teroro išpolių. E, galbūt kolegos mano komandoje turi daugiau informacijos apie tai. Dėl aukšto dar, e, lygio darbo grupė komisijos narys padarė, Kingas padarė šiandien pareiškimą. Žinote, kad labai daug kas atkeliauja iš komisijos, bet komisijos narys King norėjo jums uh, suteikti glaustą, bet ir esminę informaciją apie naujausius poslinkius. Ir aš tikiuosi, kad tai jums padės ir aiškiai pasakys, kas vyksta. Ir būtent komisijos narys Kingas ėmėsi iniciatyvos e, pateikti institucijoms ataskaitą iki metų pabaigos. Ir e, Pavyzdžiui, bus kalbama apie e, vienos paieškos prieigos, e, vieno langelio, kokia yra nauda, jeigu kaip galima greičiau pradedama ieškoti informacijos. Bet e, yra darbo grupių susitikimai šiuo klausimu rengiami ir prieš pradedant kalbėti naujas sistemas ar naujas funkcijas mes turime pirmiausia išsiaiškinti, kaip valstybės narės naudoja dabartinės sistemas. Aš grįžtu prie uh, ankstesnio savo e, pastebėjimą apie stebėsiną ir mes turime žiūrėti, ar valstybės narės dėl e, Šengeno informacijos sistemos pavyzdžiui atlieka visas savo prievalės, jeigu bus pagrindas taikyti pažeidimų procedūrą, mes tą darysime ir mums kelia susirūpima tai, kad valstybės narės nesinaudoja sistemomis, kurios galėtų jiems padėti. Uh, Aš tyčia tai tikrai nevengiau ne vieno klausimo ir atrodo, kad jau visą man skaitą laiką išnaudojau. Aš e, noriu pasakyti, ponė Vėverovski, kad daugam klausimų skirta komisijai, gal jūs trumpai tik tai apibendrinti porą minučių man, poros minučių man reikia. Mes suprantame, kad reikia naujų priemonių rengiamų, bet Europos duomenų apsaugos pareigūnų funkcija yra kelti klausimus. Kai kurie klausimai gali kartotis pagal sistemą, kartotis vėl ir vėl, bet mes taip ir dirbame. Dėl tarpusavio sąveikos mes nekalbam apie visų duomenų bazių centralizavimą, mes kalbam apie tarpusavio sujungimą ir pagrindinė dalis yra, pagrindinė užduotis yra, kad tos sistemos susikalbėtų viena su kita ir kad žmonės, kurie naudojasi vieną sistemą, suprantas informaciją, suprastų informaciją ateinančią iš kitos sistemos, kad ji būtų semantiškai suprantama ir teisiškai gerai parengta. Pagrindinis klausimas Europos duomenų apsaugos e, pareigūnų yra, kas yra sargas, kas išduoda raktą. E, ir kokia prasme yra tų raktų suteikiamų. Aukšto lygio e, darbo grupė dėl tarpusio saveikumo. Ar vyksta bendradarbiavimas su mumis? Taip, mes buvome pakviesti, nebūtinai nuo pat pradžių, bet e, mums tinka tai, kas vyksta dabar ir mes norėtume su komisija toliau bendrauti šiuo klausimu. Labai ačiū, ačiū, kad e, atvykote ir. Uh, Ačiū už jūsų pasisakymą. Kita pirmąjį e, spalio 17 e, dieną e, ponas Riutė iš vidaus reikalų generalinio direktorato pristatys mums informaciją apie tarpusavio saveikumą informacijos sistemų darbo grupės, aukšto lygio darbo grupės veiklos rezultatus 15 val. ir dar paprašysiu pono Koelio trumpai uh, Mm, apibendrinti mūsų diskusiją, nes koordinatoriai suteikė jam tokius įgaliojimus Karlos e, trumpai. Ačiū pirmiausia visiems už tai, kad surengėte šį klausimą. Dėkuoju visiems kalbėjusiems. Ir norėčiau paprašyti, kad leistumėte man portugališkai apibendrinti diskusiją. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Norėčiau padėkoti visiems ir norėčiau pakartoti komisijos vicepirmigo Timermanso žodžius. Šengenas nėra problema, bet sprendimas. Aš dar toliau eičiau. Šengenas yra kur kas labiau atspindėtas ES DNR negu euras bendroji valiuta. ES pilietis E, kerta vidaus sieną, e, vyksta į kitą šalį viduje ES ir nesijaučia užsieniečių. Jisai žino, kad bus pripažįstamas tam tikros jo teisės. Laisvas judėjimas e, nesusipina nesaugumo jausmo, atvirkščiai policijos bendradarbiavimas pasienio regionuose ar tarptautiniu mastu, tarp valstybiniu mastu leido sulaikyti narkotikų siuntų nemažų ir taip pat veikia įvairūs mechanizmai, kurie leidžia pagerinti, sustiprinti bendradarbiavimą tarp policijos pajėgų ir valstybių narių teismo institucijų. Ir tai yra labai svarbus elementas, kuris rodo, kad šiandienas E, ne tik tai turi sulaukti pasitikėjimo, bet kad šiandienas ir užtikrina tam tikrą pasitikėjimą. Mes e, šiandieną kalbėjome apie tai, kiek kainuotų, kiek nežmoniškai daug kainuotų, tai jeigu būtų gražintos sienos, kalbam apie 20 milijardų eurų. E, pavyzdžiui, komisijos narys Avromopolos sakė, kad labai svarbu grįžti prie Šengeno be vidaus sienų, kaip galima greičiau. valstybių narių kompetencija yra sienų kontrolės vedimas, bet mes žinome, kad tai buvo naudojama dėl dviejų priežasčių. Valstybės narės tą padarė tam, kad būtų galima geriau tvarkyti su pabėgėlių srautais ir taip pat e, reikia e, galvoti, kaip neišsibuoti e, ekstremistinės retorikos. Mes turime būti labai uh, budrus. Mes neturime keisti šengeno teisinio pagrindo, bet taip pat mes turime užtikrinti geresnį dabartinių taisyklių e, gyvendinimą Europos Sąjunga yra stačių e, sergėtoje, Europos parlamentas turi atlikti demokratinę kontrolę, mes turime gauti daugiau informacijos ir dalyvauti darbo grupės įkurtos veikloje. Aš manau, kad taip pat reikia uh, geriau keistis informacija, SIS e, sistema yra puikiai priemonė, apie tai kalbėjo ponia Paik. Ir mes e, labai laukiame teisinio pagrindo, kuris bus pateiktas e, iki gruodžio mėnesio, vertinant Šengen informacijos sistemą. Taip pat laukime, kaip naujoji sienų ir pakrančio apsaugos agentūra vertins pažeidžiamumą. E, Sienai dar pirmininkė, noriu priminti du gal svarbiausius žodžius, kurie šiandien buvo minimi. Reikia daugiau solidarumo tarp valstybių narių ir reikia pasitikėjimo tarpusavio daugiau. Tai yra esminiai dalykai tam, kad užtikrintume, jog Šengeno zona būtų e, stipresnė. Ačiū, Karlosai. Šio, šios popės klausimas bus labai naudingas mūsų tolesniam darbui. Labai ačiū, kolegos. Dėkoju už labai kokybiškus pasisakymus visiems nariams ir svečiams. Nu, posėdis baigtas. Susitiksime rytoj 9 val. Ačiū.